sent to yesterday. Yeah. yeah. I will, I will eh, look at it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Mėlyi kolegos, Skambindamasis šią darbo atvarkę norėčiau paprašyti, kad pradėtume posėdį. Sveikinu visus susirinkus ir pradedu biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Trečiasis punktas šią savaitę. E, pirmiausia, dabar mes turime patvirtinti darbo atvarkį, jeigu nieks neprieštaraujate, taip ir padarysime. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, koks yra kalbų režimas šiandieną. Ir pasakyti, kad šis postis yra viešas, tai reiškia, kad jis yra transliuojamas internetu. Ir dabar pereinu prie trečiojo darbo atvarkės punkto. Tai yra 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pranešėjas yra Germanjan Gerbrandi. Čia mes kalbėsime apie agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Norėčiau pasveikinti čia atvykus agentūrų atstovus. Mes jiems suteiksime galimybę pasisakyti. Europos audito rūmų atstovų kalbės, e, e, vardu kalbės ponas Pietro Ruso, agentūrų tinklo vardu kalbės Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktorius ponas Šprengeris. Jeigu kils klausimų dėl atskirų agentūrų, Kiek aš mačiau, e, jų vardu galės kalbėti pačių agentūrų atstovai. Visų pirma, suteikiu žodį, kad padarytų įvadą pranešėjai, jeigu, e, pranešėjas, jeigu jisai nori kalbėti. Ponas Gerben Jan. Chairman, do, do you want me to start, or do you want the Court of Auditors to start? You have the privilege if you want. Pirmininkė, ar man pradėti, ar auditorumams pradėti? Jūs galite e, rinktis, jūs galite pradėti, o jei ne auditorumams sutiksiu žodį. Galbūt e, pirmiausia geriau tegu kalbu. Gerai, tuomet suteikiu žodį ponui Petro, Petro Rūso auditorumų nariui. Ahem. <coughs> Dear Chairman, Honorable Pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, gerbėmieji, džiaugiuosi šitą galimybę dalyvauti biudžeto kontrolės komiteto. Galbūt kalbėtojas galėtų patraukti ausinės nuo mikrofono. Dėkui. Džiugiuosi galimybę dalyvauti e, jūsų komiteto diskusijose e, dėl 11 metų Europos agentūrų biudžeto vykdymo tvirtinimo ir su jumis, jūsų kolegomis, kaip gerai žinote, E, labai nemažas atotrukis tarp finansinės rizikos susijusios su sąjungos agentūrom e, ir de decentralizuotom įstaigom ir visa tai e, sudaro maždaug pusantro procento ES biudžeto. Ir žinoma, šitos įstaigos patiria tokias e, rizikas atsižvelgiant į tai, kad jų uždavinys yra e, nelengvas. Ir trumpai priminsiu audito rūmo e, įgaliuojimus, po to pristatysiu 11 metų audito rezultatus. Kokiegi yra mūsų įgaliojimai? Pagal ES veikimo sutarties 287 straipsnio audito rūmai, tai yra derinys e, finansinio audito, e, finansinių ir biudžeto e, ataskaito ir atitikties auditas, kurio metu tikrinamas sandorių operacijų teisėtumas ir e, tai ir nėra pažeidimų. Ir e, remiantis būtent tuo, e, audito rūmai at, pateikė kiekvienai agentūrai konkreto, kon, konkrečią metinę ataskaitą. Ten yra pateikiamos dvi atskiros išvados. Viena dėl finansinės atskaitomybės, o kita dėl operacijų teisėtumo ir dėl pažeidimo. Ir kokiegi būtų 11 metų rezultatai. 11-aisiais 39 agentūros, tiesą sakant, 38 e, ir, ir vienas Europolo ofensijų e, E, fondas buvo e, audituotas palyginti su 32 įstaigom dešimtaisiais ir rūmai padarė išvadą, jog 39 e, ataskaitos, visos ataskaitos buvo patikimos visais esminiais atžvelgiais ir iš tiesų buvo viskas tinkamai atspindėta. Kalbant apie operacijas, 38 iš 39 e, išvadų buvo e, aiškios, be jokių sąlygų ir viena e, nuomonė buvo pateikta su sąlyga dėl operacijos teisėtumo ir dėl pažeidimo. Tai buvo nuomonė dėl Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro Stokholme operacijos, kad ten buvo netitikta viršutinė ribas. Ir um, iš tiesų, kalbant apie audito nuomonę, tokie rezultatai uh, labai yra geri. E, rūmai pažymėjo parlamento prašymą pateikti daugiau informacijos po dešimtųjų metų biudžeto vykdymo tvirtinimo ir ėmėsi žingsnių, kad patenkintų šitą prašymą, laikantis savo įgaliojimų ir atsižvelgiant į tai, kad ištekliai riboti. 11-aisiais buvo pateikta daugiau informacijos apie e, finansinį valdymą ir kai kurių kontrolės priemonių silpnųjų pusių ir pagrindinės pastebėjimas buvo po toks, kad nebuvo kvestionuojama 11 metų rūmų nuomonė dėl konkrečiai šių dalykų biudžeto valdymo silpnosios pusės buvo nemažai pervedimų ir perkeltų lėšų. Taip pat rinkos buvo įgyvendinimo lygmo 28 agentūrose. Buvo nustatyta trūkumų ir vykdant samdymo procedūras 24 agentūros, taip pat buvo nustatyta trūkumų kai kurių kontrolės sistemų, konkrečiai valgant, valdant ilgalaikį turtą ir inventorių 10 agentūrų, bei vykdant viešo pirkimo procedūras, tai kad trūko dokumentacijos dėl numatomos sutarties vertės ir neaiškus buvo atrankos ir <clears throat> sutarčių sudarimo kriterijai. Rūmai tobulino savo auditus 12 metais, buvo koreguojama ir gerinama metodika. Ir konkrečiai atliekdamas biudžeto atskaitomybės auditu, auditus, atlikdami auditus, rūmai siekia vertinti biudžeto planavimo ir vykdymo kokybė vis daugiau agentūrų audituojama. 12 e, metais atliekant audito darbą reikės surenkti 70, reikės surenkti 70 e, e, apsi, apsilankimų vietose ir rūmai pateiks 40 konkrečių metinių ataskaitų, tai reikš 80 išvadų dėl atskaitomybės ir teisėtumo pažinimo. Bus audituotos 40 decentralizuotų įstaigų. 2012 metais autido metodika buvo atnaujinta, kalbant ir apie planavimą, ir apie ataskaitų teikimą, ir statistinis požiūris yra derinama su rizikos analize, kad būtų galima uh, Uh, audituoti reprezentatyvę imti, tai uh, apima um, identifikuotas rizikos sritis 12-aisiais uh, buvo pakoreguotas ataskaitų formatas, kad būtų galima geriau stebėti pastabų vykdymą, kai nekvestionuojama rūmų nuomonė. Ir e, šios pastabos bus pateikiamos pagal tris atskirus e, skyrius. E, tai būtų biudžeto finansų valdymas, priežiūros kontrolės sistemų kontrolės pagrindinės priemonės ir kitos pastabos. Be to, sistematiškai bus pateikiama rekomendacijų, ankstesnių metų rekomendacijų gyvenimo lentelė rūmai ir toliau teiks informaciją Europos parlamentui e, biudžeto e, vykdymui e, tvirtinti. Bus siekiama pateikti daugiau informacijos konkrečiai dėl biudžeto valdymo ir konkrečiai tokia lentelė bus įterpta į 12 konkrečias metinės ataskaitas ir a, e, tai būtų a, e, vertingas a, e, istorinis atspirio taškas ir Europos parlamentui būtų a, lengviau a, kasmet a, tvirtinti biudžeto a, vykdymą. Rūmai pasveikino kelio gairių planą dėl tolesnės stebėsenos, e, to, kaip vykdomas bendras požiūris, ES decentralizuotas e, įstaigas. Tas kelias buvo paskeltas komisijos 12 gruodį ir daug elementų šiame dokumente konkrečiai e, planuojami veiksmai stiprinti metinės ir daugiametinės darbo programas ir e, numatyti e, tvirtesnį ryšį tarp e, biudžeto prašymų, biudžeto išteklių ir vykdomo veiksmų visiškai atitinka dabartinę rūmų požiūrį, kad kaip įmanoma labiau biudžeto auditas būtų siejamas su valdymo kokybė. Rūmai taip pat sveikina veiksmus numatytus veikla e, grindžiamam biudžeto e, formavime, taip pat e, naujovės susijusia su įspėjimo sistemomis, siekiant, taip pat siekiant kovoti su sukčiavimu. Kitas iššūkis tai yra naujo finansinio reglamento įgyvenimas, tai turi tiesioginės įtakos agentūro auditui. Finansinio reglamento 208 straipsnis numato kad nepriklausomi išorės auditoriai turėtų tikrinti agentūrų atskaitomybės patikimumą. Rūmai taip pat turi mm, vertinti šių auditorių darbą, kad rūmai galėtų įvykdyti savo įgaliojimus ir laikantis finansinio reglamento nuostatos 208 e, straipsnio pirmo, e, pirmo daly reikėtų e, numatyti detalę įgyvendinimo tvarką laikantis tų įgaliojimų perdavimo komisijai. Tad tiek. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Äh, Dėkoju ponui Ruso už audito rūmų pristatymą ir dabar norėčiau pakviesti pakalbėti agentūrų tinklo atstovą, kuris padarytų tartų įžanginį žodį, tai yra ponas Šprengeris. Prašau. Kur yra ponas Šprengeris? Atsiprašau, čia iš aukštai nelabai matosi. Thank you very much, Mr. Chair, for giving me the floor. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. ES agentūrų tinklo tikslas toks pat kaip ir šio komiteto, tai yra pasiekti e, lėšų taupimo ir gerų rezultatų iš ES sistemos. Biudžeto patvirtinimo procesas ir šie klausimai yra puikia proga pagerinti mūsų darbą. Agentūros ne visada padaro teisingus sprendimus. Ir labai gerai, kad mes ir mūsų darbas yra stebimas iš šalies. Tai atskleidžia mūsų klaidas, mes galime iš jų pasimokyti. Taigi bus labai naudinga išgirsti šio komiteto nuomonę, kokių pamokų mes galime pasimokyti iš 2011 metų. Taip pat aš tikiuosi konstruktyvaus dialogo, kaip pašalinti kliūtis, kurios trukdo uh, pagerinti mūsų veiklą. Praeitais metais aš, kaip tinklo pirmininkas, daug laiko skyriau tarimuisi su partneriais. Iš visų mūsų prašoma pateikti tokio paties lygio paslaugas, bet su mažiau darbuotojų. Visoms agentūroms teko mažinti postus, o naujoms, naujais teigiamoms agentūroms buvo skirta mažiau darbo vietų nei planuota. Vadinasi, agentūros turi kruopšiai apgalvoti, kiek darbuotojų laiko skirs administracinėms užduotims. Mažindami darbuotojų skaičių mes norėtume mažinti administracinius darbuotojus, o ne paslaugas, pagrindinės paslaugas teikiančius darbuotojus. E, tai yra tas paslaugas, kuriams jūs įsteigėte agentūras. Dėl to tinklas pasisako už administracinių taisyklių taikomų agentūroms supaprastinimą. Todėl mes labai džiaugiamės kelių, kelio gairių planu skirtų agentūroms, kurį gruožio mėnesį paskelbė komisija. Mums ypač patinka kelio gairių plano C skyrius ir tie veiksmai. Ten nurodyta, kad finansinės taisyklės skirtos agentūroms turėtų būti supaprastinimos Taip pat ir biudžeto gairės turėtų būti supaprastintos. Tai padėtų agentūroms veikti veiksmingiau ir padėtų išspręsti tuos administracinius trūkumus, kuriuos nurodė audito rūmai. Tinklo šių metų pagrindinis prioritetas yra padėti įgyveninti kelio gairių planą. Dabar aš šiek tiek norėčiau pakalbėti apie biudžeto lėšų perkelimus. Dauguma agentūrų, taip pat ir mano, yra kritikuojamos audito rūmų už tai, kad perkelia biudžeto lėšas iš 11-12 metus. Norime veikti dar geriau ir norime tuos perkelimus sumažinti iki minimumo. Agentūros kartu su komisija ir rūmais ieškos būdų, kaip tai padaryti. Vienas iš biudžeto skyrių yra trečiasis skyrius, tai yra veiklos išlaidos. Agentūros veikia pagal daugiametės veiklos programas. Jos programos trunka kelis metus ir joms vykdyti samdomi e, rangovai. E, užsitikrinti išorės finansavimą be lėšų perkelimo labai sunku, ko ne neįmanoma. Mes susidurėme įgyvendinantį pagrindų sutartis. Ir netgi sudarius pagrindinės sutartis, vis tiek vienų metų pabaigoje susidaro tam tikrų išlaidų, kurios sumokamos tik tai kitais metais. Pavyzdžiui, panašiai kaip ES institucijos ir privačios kompanijos, E, agentūros perka iš šalies valymo paslaugas, apsaugos paslaugas, maitinimo paslaugas. Taip pat mes juk perkame komunalinės paslaugas. Tokias paslaugas mes turime įsigyti kiekvieną savaitę, todėl neišvengiamai iš vienų metų biudžeto lėšos metų pabaigoje perkeliamos į kitus metus. Be to, mūsų planavimas yra ribotas, agentūros yra mažos E, organizacijos. Gali būti, kad kartais projekto rezultatai priklauso nuo vieto darbuotojo, nuo vieto eksperto. Tarkime, jisai susirga ilgą laiką arba jeigu nusprendžia išeiti iš darbo, projektas gali sustoti keletui mėnesių. Ne vienas iš agentūrų direktūrų manau, nežino, kokio dydžio atlyginimą jie mokės savo darbuotojams šių metų pabaigoje. Taip yra todėl, kad taryba ir komisija vis dar ginčijasi dėl metinio algų koregavimo ES tarnautojams. Praeitais metais mums pranešė, kad audito rūmai paskelbs nuomonę apie 2011 metų algų koregavimus ir agentūros padarė tam tikrus atidėjimus, reaguodamos į tos koregavimus. Po to mums buvo pranešta, kad auditorumai ne praeitų metų rudenį pra, pra, padarys šitą pranešimą, o tik tai 2013 metais. Aš buvau atidėjęs milijoną eurų šitiems e, atlyginimų koregavimams ir e, perkelti į kitus metus nepavyko, negalima, o kitoms veikloms mes negalėjome jų skirti. Aš nekritikuoju nei auditorumų, nei tarybos. Aš tik tai pažymiu, kad tikrai egzistuoja ribos, kiek mes galime planuoti. Stengiamės visada dirbti kuo geriau, bet e, tobulybės, manau, niekada nepasieksime. Uh, ir esame nusiteikę išklausyti jūsų nuomonę ir mokytis iš praeities klaidų. Ačiū šias įžanginės pastabas. Dabar norėčiau pradėti diskusiją komitete ir suteikiu žodį pranešėjui. Um, by... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pradėdamas padėkoti audito rūmams ir konkrečiai ponui Ruso už atliktą darbą. Uh, Ypač esu pamalonintas tuo, kad e, ties, ta ataskaita turėjo ypatingai daug informacijos lyginant su ankstesnių metų ataskaitomis, kaip mes ir prašėme. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį e, pateikiant e, žod, raštišką klausimyną. Ir taip pat norėčiau padėkoti agentūrų atstovams už tai, kad jie atkeliavo čia pas mus. Uh, Ir ypač e, už tai, kad tai yra vykdomųjų direktorių e, lygmens atstovai. Tai yra nepaprastai svarbus faktas, e, turint omenyje, kaip rimtai Europos parlamentas vertina šį klausimą. Pone pirmininkė, e, agentūrų e, metinio biudžeto patvirtinimas yra vienintelė proga, kai parlamentas turi galimybę įvertinti. E, ES agentūrų veiklos efektyvumą. Ir, tokios procedūros e, būdu e, mes e, verč, skatiname agentūras būti atskaitingomis ne tik finansinė prasme, bet ir politinė prasme. Pone pirmininkė, Agentūros vykdo labai svarbes ir konkrečias užduotis, kurios tam tikrais atvejais turi tiesioginių pasiekmių mūsų žmonių e, kasdieniam gyvenimui, pavyzdžiui, vaistų kokybė arba maisto sauga ar e, lėktuvai, kuriais skraidom ir panašiai. Tad aš manau, kad agentūrų nepriklausomumas yra esminis dalykas e, te, techninių, mokslinių, mokslinių išvadų e, nepriklausomumas yra nepaprastai svarbus klausimas, dėl to ir buvo steigtos tos agentūros ir buvo užtikrinamas jų decentralizavimas. Pane pirmininkė, šiais metais agentūros sugrįžo į, tapo vėl mūsų politinių diskusijų Bruselėje e, centru. E, ne tik tai dėl audito rūmų e, ataskaitos dėl interesų konflikto, bet ir dėl to, kad e, darbas, kurį atliko institucijos e, darbo grupė, kuri užbaigė tą darbą praėjusiu metu Liepos mėnesį. Aš labai džiaugiuosi, kad komisija jį atsižvelgė ir jo pagrindų pateikė savo kelio gairių planą dar prieš kalėdas. Aš manau, kad Europos parlamentas ir taip pat ir taryba bei komisija. Visą tai galime įvertinti ir e, labai rimtai ir apsvarstyti kai kurių agentūrų ateitį. Aš manau, kad taip pat labai svarbu um, um, pamastyti apie kai kurias agentūras. Aš pastebėjau, kad ne tik tai šio komiteto kolegos, bet ir e, diskutuojant uh, dėl daugiametės finansinės programos ir 2013 metų biudžeto, kai kurie kolegos sakė, jog galėtume lengvai apkarpyti išlaidas, e, sumažindami biudžetą vienu milijardu eurų. Tai yra ta biudžeta, kuris buvo skirtas agentūroms. Tad mums tenka baimintis, jog yra e, tam tikrų polinkių E, e, tas agentūras įvertinti e, skeptiškai, kai kurias agentūras, nes mes tur, girdime tam tikrų nemalonių gandų apie tas agentūras. Ir kai kalbame apie pačias agentūras ir konkrečiai jų tinklą, manau, kad komisijos siūlomi veiksmai 2013 metams ir vėlesniam laikotarpiui E, reikš didžiulį darbą agentūroms. E, tinklo struktūra yra tokia, kad vienas vykdomasis direktorius e, sekmadieniais ar šeštadieniais atlieka tinklo koordinatoriaus vaidmenį. Ir man kyla klausimas, ar yra realistiška prašyti tinklo koordinatoriaus būti vos ne, tar, tam tikrą prasme pagrindiniam asmeniu, kuris atsakingas už agentūrų e, veiklą ir jų atskaitomybę, ar vis dėlto reikėtų prašyti buvusio e, kurios nors konkrečios agentūros vykdomojo direktoriaus, remiantis e, savo buvusią vykdytą veiklą, atlikti tam tikras laikinas val, vadybinės paslaugas, rengiant vienos ar kitos agentūros veiksmų planą kai kurie veiksmai netitinka visų agentūrų interesų, todėl gali kilti interesų konfliktų tarp atskirų agentūrų. Tad aš norėčiau gauti atsakymą į tokį klausimą. Betgi sugrįšiu prie audito rūmų išvadų. Mes e, jau svarstėme įvairius klausimus, e, kuriuos pateikėme raštiškame klausiminė ir gavome iš esmės visus atsakymus. Kaip ponas Springeris jau minėjo, e, esminė problema yra susijusi su biudžeto perkelimu, su e, darbuotojų samdymu procedūromis. E, ne viskas atitinka finansinio reglamento nuostatas ir taip pat potencialūs interesų konfliktai. Turiu keletą konkrečių klausimų dėl šių dalykų, dėl perkelimo visiškai suprantu šią problemą, kad reikia, e, šią problemą reikia met, derintis prie daugiametinės e, finansinės programos ir turimų biudžetų, tačiau man buvo pasakyta, kad komisija e, turi vidinę sistemą, pagal kurią du ar tris kartus per metus yra įvertinama, kaip tais metais įvykdomas biudžetas. Ir agentūros tokios sistemos neturi. Ar tai nebūtų gera priemonė, kurią galėtų imti taikyti agentūros, kad būtų e, metų eigoje e, įmanoma geriau įvertinti, kaip vykdomas jų biudžetas? Kitas e, man rūpimas klausimas ir tai, jog vidaus auditoriai visuomet pateikia daug rekomendacijų ir atrodo, jog kyla struktūrinių problemų, kurios buvo paminėtos ir kelio gairių plane. Uh, Tai yra struktūrinė problema susijusi su tolesniais rekomendacijų, su audito rūmų tarnybų rekomendacijų gyvendinimu, ypač kalbant apie valdytojų, um, apie valdybos rekomendacijas. Galbūt agentūros galėtų pamastyti, kaip būtų galima pagerinti ir šią sistemą. Kitas klausimas kuris atsispindi ir auditorumo ataskaitoje ir atkreipė ir mano dėmesį dvišaliuose sustikimuose, kai kalbėjausi su e, agentūrų direktoriais, tai yra taisyklių skaičius, taisyklių, kurias turi e, taikyti, kurių turi laikytis agentūros. Ir tai yra specifinės finansinės taisyklės, su, su e, darbuotojais susijusios taisyklės ir taip toliau. Kai kurie direktoriai man aiškino, e, pažiūrėjau, darbuotojų samdymo procedūrų taisyklės ir aš supratau, kad e, jos yra e, taikomos dešimčiai tūkstančių žmonių, kurie kandidatuoja į vos keletą vietų, keletą postų. Ar tai yra tinkama sistema, ne per grėmėsdiška sistema agentūrams? Kai kurie direktoriai man pasakė, kad tai, ką jie ką jie turi, kokie, kokias procedūras jie turi atlikti, kad galėtų tiesiog pasiūlyti man podelį kavos agentūroje. Aš stebiuosi, koks, kok, kiek daug biurokratinio darbo, e, kiek paperizmo e, reiškia e, tokios visiškai, tokie visiškai paprasti kasdieniai veiksmai. Jeigu jisai pats nuspręstų man pasiūlyti podelį kavos, tuomet. Tai ko gero mes susidurtume su tikra Europos kavos krize europinio masto. Tad aš manau, kad e, vykdomieji direktoriai e, galėtų e, pateikti savo pasvarstymus šiais klausimais. Man būtų įdomu jūs iškirsti. Ir paskutinis punktas tai yra paties kelio gairių plano tolesnis įgyvendinimas. Aš jau teikiau klausimą dėl laikino pareigūno Bet taip pat matau, kad 15 ir 16 veiksmai mm, susijęs su racionalizacija ir galimais susiliejimais, e, paslaugų pasidalymu e, tarp skirtingų agentūrų. Tai yra sudėtinga pačioms agentūroms dėl jų interesų e, specifikos. Tačiau uh, dėl paslaugų pasidalymo, ar čia yra kokiu nors poslinkiu į priekį? Ir man, pažiūrėjau, buvo pasakyta, kad Europos komisija pati, e, turi e, nuosavą žmogiškų išteklių sistemą ir agentūros net turi teisės ją pasinaudoti, o tai susijęs su didžiulėmis papildomomis išlodomis, milijonais eurų, e, kurie, kurie tenka uh, E, kuriuos tenka išleisti e, agentūroms, užuot pasinaudojus jau egzistuojančią komisijos sistemą. Taigi aš norėčiau sužinoti reak agentūrų reakciją į šį klausimą. Taip pat, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti dar keletą punktų, kurie yra susijęs su konkrečiomis agentūromis. Interesų konfliktai. Po šio posėdžio dar diskutuosime šią temą, tačiau būtų įdomu uh, iškirsti iš aviacijos agentūros, vaistų ir maisto saugos agentūrų. Koks, kokia yra dabartinė situacija šiuo metu įgyvendinant rekomendacijas, kuris pateikė auditorumai? Ir mano bendras klausimas būtų tas, jog mes e, dirbame su e, EBPO gairėmis. Ir įdomu, kaip su jomis dirba pačios agentūros, kaip jos, pavyzdžiui, taiko procedūras, e, e, taiko, vykdo procedūras taikomas savo darbuotojams ir panašiai. Ir e, dažnai jų taisyklės nesutampa su EBPO gairėmis. Aš su, žinau, kad komisija planuoja uh, E, ketina parengti savo, pačias, e, e, savo pačios gairės dėl interesų konflikto. Ir būtų įdomu sužinoti pačių agentūrų nuomonę šio klausimu. Mes taip pat turime agentūrą, kuri kuris atšvilgių pateikė savo nuomonę auditorumai, tai yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Aš norėčiau pasiaiškinti dėl pagrindų sutarties e, problemos iškilusios šiai agentūrai. Europos pagrindinių teisių agentūra yra. Taip pat mums rūpima agentūra, mes pastarosius keltą metų matėme, jog buvo kilę e, konfliktų tarp agentūros ir konkrečių jos darbuotojų dėl jų e, persekiojimo ir buvo kreiptasi arba į teismą, arba į kitas institucijas, kurios turėjo nagrinėti tos ginčius, ar agentūra gali užtikrinti, kad, tos, kad yra vykdoma tinkama e, vidaus konfliktų ir ginčių e, nagrinėjimo procedūra ir kad e, taikomos atitinkamos pagerintos taisyklės ir visi tie konfliktai jau yra praeities dalykas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į finansinės agentūras, kurias mes įkūrėme prieš keletą metų remiantis biudžeto patvirtinimo procedūra. Turime labai didelį dėmesį kreipti į šias agentūras, ypač, pavyzdžiui, Europos bankininkystės institucija, e, kurio tokio pobūdžio institu, e, institucijos yra didžiaja, didelė dalimi finansuojamos ir iš nacionalinių biudžetų. Tad reikia E, jos yra priverstos e, e, imtis tam tikrų finansinių triukų, kad galėtų prisimti tos tinkamai vykdyti savo finansinius pareigojimus, turint omenyje dabartinę finansinę daugelio šalių padėtį. Tad mano klausimas būtų šiai agentūrai, ar iš tiesų pastaiko tokių atvejų, ar tai yra tiesa ir uh, Ar ta keista hybridinė struktūra Europos pinigų ir nacionalinio įnašo struktūra ir nebūtų, ar jos nevertėtų pakeisti? Toks būtų mano pasisakymas. Aš nenorėjau pernelyg daug e, įvairių klausimų atimti ir iš savo kolegų, noriu suteikti jiems taip pat galimybę pateikti savo klausimus. E, kolegos gali pateikti klausimų agentūroms, manau, jie jų turės. Much, uh the... Ačiū pranešėjui, ponui Gerbrandi. po jūsų pasakojimo apie apsilankimą agentūroje, tai turbūt dėlėtų rekomenduoti su savim vežtis kavą. Toliau Kristoferis e, Felneris kalbės. Prašom. Ačiū. Gal yra PP e šešėlinės pranešės, gal prieš mane jis turėtų kalbėti. Aš galbūt atsiktinai šiek tiek anksčiau paprašiau žodžių. Pirmininkas, taip jūs pirmasis paprašėt. Gerai, kas šešėliniai pranešėja PP? Prašom. Savame ir, ir kolegija Jelasen. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už akivaizdžiai labai rimtą ir išvalgų darbą dėl agentūrų. Ačiū visiems agentūrų direktoriams, štai kad atvyko čia. Turėsiu kelis galbūt detalesnius klausimus, dėl to, kas buvo išsakyta, trumpai tai išvardysiu, dėl aviacijos agentūros. Atsakydami mūsų klausimą raštu dėl administracinių kaštų, aviacijos saugos agentūros. Iš tiesų neatsakėte tai į klausimą, kodėl. Kiek aš matau ir norėčiau išgirsti tikslesnį atsakymą. Kodėl? Agentūros, ypač EASA, e, e, e patiria tokias ypač didelės administracinės išlaidas dėl lygų prevencijos kontrolės centro, tai šiek tiek dubliuojasi su tuo, ką anksčiau girdėjome, tačiau vis dėlto galbūt būtų neblogai, jeigu panas Šprengeris galėtų pateikti mums šiek tiek platesnį paaiškinimą dėl perkeltų lėšų kitus metus, ypač kai sakote, kad tai neišvengiama yra. Būtų pravartu išgirsti šiek tiek daugiau, kadangi ne visos agentūros e, e, e, taip dažnai perkelia lėšas, kai, kartais kai kurias organizacijas apskritai lėšos neperkeliamos yra, visi turi naudotis ir vandeniu, ir dujomis, ir, ir mokėti kasmet tos mokesčius, galbūt galėtumėt patikslinti paaiškinimą. Ir kitas dalykas, kaip tuo tarnaujama mokesčių mokėtojams. Galbūt galėtumėt paaiškinti. Toliau. Dėl Europos maisto saugos tarnybos pagal rūmo ataskaitą. EFSA e, reikalauja kad būtų e, pranešta interesų deklaracijose apie šeimos narius ir namų, visus namų ūkio narius. Ar jūsų politikoje yra patikslinta e, kokie interesai yra galimi e, artimų šeimos narių, kokie apribojimai taikomi ir e, kokia situacija šio e, požiūriu yra dabar. Ir galiausiai aplinkos agentūra savo atsakymę sakote, pacituosiu. Svarbu pažymėti, jog intereso konflikto savoka pagal e, kurią veikia Europos aplinkos agentūra ir kita agentūra, skiriasi e, nuo e, tų agentūrų, kurios finansuojamos iš mokės, mokesčių tai pasakyta auditorumo e, ataskaita ir būtų gerai čia išgirsti. Jeigu čia e, remiamas ne e, SBO, atsiprašau, ne BPO gairiamis ir ponas Gerbandė tai minėjo, tai kokia sąranga ar kokios gairės yra, kokių, kurių reikėtų laikytis šiuo atveju, kad uh, kad būtų aišku, ar yra interesų konfliktas tam tikroje agentūroje, nes e, mūsų požiūriu mums tik tai sunkiau atlikti darbą ir e, galbūt, e, jeigu gautumėm atsakymą, galbūt EBPO remiasi, EBPO gairėmis remiasi rūmai, audito rūmai, bet mūsų atveju tai mums ne, nepadeda. Tad būtų gerai išgirsti, kokiam gairiam mes turėtumėm remtis jūsų atveju. Ačiū toliau Inesa Elasender. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju ponui Ruso, auditorumų e, nariu ir taip pat ponui Gerbrandi, kuris nuveikė didžiulį darbą ir kurį jis daro kiekvienais metais, kai kalbama apie agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimą, nes jų daugėja ir viskas tampa vis sudėtingiau. Uh, turint omenyje vis didėjantį jų užduočių skaičių ir taip pat uždavinius, kuriuos mes pertė, perduodame komisijai ir jos so, perduodamos toliau agentūroms. Pirmiausia, klausimas ponui Ruso. Dėkuoju jam už labai detalų padėties aprašymą apie pateiktas, pristatytus pagerėjimus. Tai mes labai vertiname. E, tie, tas e, biudžeto vykdymo procedūros tikrai buvo stipriai pagerintos. Tačiau norėčiau paklausti, kaip e, viskas vyksta tokiuose procedūrose, kai vykdomos procedūros, kurios prieštarauja viena kitai. Tai mums kelia didelį susirūpinimą. Mes turime vieną pastavą dėl patikrinimo sveikatos e, apsaugos agentūros atveju. Ponas Špringeris gal apie tai plačiau pakalbės. Ir aš taip pat norėčiau paklausti pono Rūso, jeigu kyla tokios problemos, ar atitinkamas rūmų narys gali leistis į diskusijas ir kad parlamentas gautų atitinkamų duomenų, nes aš manau, kad iki šiol čia turėdavome problemų ir man būtų įdomu sužinoti, kodėl. tos prieštaravimo procedūros sklandžiai nevyko ir mums dažnai trūksta dalies informacijos, o dėl e, komisijos kelio gairių plano. Norėčiau konkrečiai paklausti. E, šiame plane E, atliekant biudžeto vykdymo patvirtinimą yra kalbama apie tai, kad e, įgyvendinant e, situacijos pagerinimo priemonės, labai tiksliai konstatuojami, turėtų būti konstatuojami, nustatomi santykiai tarp komisijos ir konkrečios agentūros. Kokia yra to, koks yra to tikslas? Uh, Reikia taip tiksliai uh, vertinti agentūrų ir komisijos kompetencijos e, ribas. Žinoma, tam tikrais atvejais galbūt tai yra tikrai būtinai reikalinga, kad agentūroms nebūtų perteiktos tik tai užduotis, bet jos ir turėtų tam tikrą nepriklausomumą, kad galėtų tinkamai disponuoti duomenimis, jos gerai vertinti. Politinė prasme tai gali būti gana prieštaringas dalykas. Aš norėčiau žinoti, dėl ko komisija sako, jog uh, ji norėtų e, atlikti įvertinimą, šios ryties įvertinimą, konkrečiai šio aspekto. Aš žinoma sutinku, kad e, lėšų perkelimo klausimas e, kyla daug, 90 procentų suinteresuotų institucijų. Tačiau komisija paminėjo savo papildomoje informacijoje kad kartais e, tai yra būtina. Bet, pavyzdžiui, galbūt e, personalo atveju, kaip minėjo ir ponas Springeris, e, galima būtų viską išdėstyti aiškiau, kad našta tektų ne, ne tada, kada reikia jau tvirtinti biudžeto vykdymą. Dėl um, agentūrų tinklo, ponas Gerbrandi yra teisus, sakydamas, kad į tą tinklą būtina sustiprinti, jo reikia, kad uh, būtų teikiama tinkama informacija, kad būtų mokamasi vien, vien, vieniems iš kitų. Uh, Darbo grupėje, darbo grupės parengtame e, dokumente galėtume atkreipti dėmesį į komunikacijos politikos, informavimo politikos gerinimo būtinybę krizės laikais, nes kartais taip įvyksta, kad draugės komisija ir valstybėmis narėmis e, kartais patiriame labai keistus dalykus, e, kurie visuomet yra aiškinami krize Ir dėl to kyla didelių problemų ir ekonominių e, padarinių valstybėse narėse. Dėl to galbūt verta būtų e, apsvarstyti bendravimo e, tarp agentūrų ir komisijos klausimus. Dabar dėl lėšų panaudojimo ponas Gerbrandi kalbėjo apie personalą, apie ataskaitų sistemą agentūros negali pasinaudoti dabar egzistuojančią komisijos sistemą ir tai yra labai keista ir man kyla klausimas, kodėl čia būtų galima staupyti lėšų. Kyla klausimas. Ar nerei, nebūtų galima viso to susijęti su AVAC sistema, kai kurios agentūros jie pasinaudotų aktyviau, kitos gal mažiau, ir, bet aš manau, kad tai būtų tikrai naudinga. Manau, kad Taip pat svarbus yra ir kokybės klausimas. Darbo grupė svarsto, kaip būtų galima pagerinti tai, kad agentūros, e, turėdamos tikrai labai svarbes užduotis, e, esminės užduotis finansinių ir mokslinių e, atžvilgių, Ir tenka konstatuoti, kad kartais joms teikiamų užduočių, atliktų užduočių rezultatas netitinka lūkesčių. Ir galbūt tai yra susiję su agentūrų nepakankamais pajėgumais. Ta tenka pripažinti. Galbūt netgi reikėtų sudaryti kažkokį juodąjį sąrašą, kad visos agentūros ar partnerės, kurios nevykdo savo įsipareigojimų, jų jau nebereikė, jų paslaugų reikėtų nebe, jų, paslaugum, jų paslaugomis nebet reikėtų naudotis. Tai be abejo padėtų ir pagerinti tų agentūrų darbą. Dėl interesų konflikto nieko nebesakysiu, panas Gerbrandi pateikė tikrai prasmingų klausimų, mes apie tai dar pakalbėsime vėliau. Tačiau norėčiau paklausti dėl e, finansinio reglamento. Jis dabar yra taikomas, kaip agentūros e, vykdė kvalifikacijos kelimą Žinau, kad e, naujojo finansų reglamento sudėtingumas, kompleksiškumas yra tikrai sudėtingas klausimas šiame kontekste, tačiau kaip, visa tai, kaip joms visą tai pavyksta įgyvendinti. Taip pat dar norėčiau pas, pakalbėti apie mm, agentūrų tą decentralizacijos aspektą, tai yra tikrai geras dalykas, jos gali koordinuoti savo veiksmus, tačiau ir e, distancijos tarp agentūrų klausimas yra svarbus kaip jos įveikia tokias užduotis susijusias su, su, su decentralizacija. Policijos akademija, CEPOL. Dėl šios agentūros norėčiau paklausti. Kaipgi yra, kaip sprendžiamos su šios agentūros vieta susijusios problemos? ši agentūra turi gauti naujus leidimus ir kaip bus išspręsta šis klausimas. Dėl EASA agentūros, e, aviacijos saugos agentūros jau buvo pateikta klausimų dėl bankininkystės institucijos. Norėčiau sužinoti, kaip yra pereinama nuo grino tinklo, Europos bankų priežiūros e, institucijų tinklo prie tikros, realios vienos konkrečios agentūros ir kokie, kokios problemos iškyla šiame procese. Žinau, kad 2011-aisiais buvo e, biudžetas įvykdytas labai netinkamai, prastai, kaip e, tų problemų išvengsite 12 metais. Kaip dabar dėl Europos vaisto agentūros? Norėčiau sužinoti, uh, kas įvyko su naujosiomis technologijomis, jų taikymu. Panašu, kad audito rūmai konstatavo tam tikras problemas. Dėkoju. Ačiū, ponas Fielner dabar kalbės. Uh, Dėkoju Jums. Pirmiausia, užduosiu konkretų klausimą CEPOL. Kai perskaičiau atsakymus į klausimus 9 ir 10, Štai ką pastebėjau. Atsakymė į devintą klausimą. Jūs pažymite, kad vyksta diskusijos dėl cepal ateities ir teisinės sąrangos, ar reikėtų jį sujungti su, ki, su, su kita agentūra ir kad tai vykstantis procesas. O atsakymė į dešimtą klausimą jūs pažymite, kad jūs persikeliate į kitą vietą. Matau prieštaravimą, netitikimą. O kas bus, jei kažkas, o tas kažkas tai greičiausiai Europos parlamentas ir taryba, nuspręs pakeisti CEPOL agentūrą, agentūros statusą Ar gali atsitikti taip, kad jūs persikelsite į kitą vietą dar iki tol, kol mes nuspręsime dėl CEPOL ateities? Ir ar nėra rizikos, kad tas persikėlimas atneš naujų papildomų išlaidų? Gal jūs galite pla plačiau paaiškinti, kaip išvengti tokios situacijos, kai jūs nuspręsite persikelti į kitą vietą ir mes tiesiog save įvarysime į kampą. Antras mano klausimas susijęs su EMA agentūra. Ir mano klausimas yra apie interesų konfliktą, apie EMA, bet taip pat ir apie kitas agentūras. Uh, Mes visi suprantame, kad jei norime labai gerai atlikti vaistų vertinimą, tai mums reikia specialistų. Tai yra tokių žmonių, kurie dirba su vaistais, turi patirtį tokio darbo ir ateityje dirbs. Ko gero, jie yra savo srities geriausi specialistai. Bet čia atsiranda interesų konfliktas. Man norėtųsi išgirsti jūsų paaiškinimą apie tai, koks procesas vyksta. Raštu jūs labai sklandžiai viską dėstote, bet mane domina praktika. Žinoma, Teoriškai viskas puiku, žmonės deklaruoja raštų savo interesus, tai yra paskelbiama ir visiems žinoma. Tačiau mane domina praktiniai aspektai, tai yra kaip tos deklaracijos yra peržiūrimos, kaip jos vertinamos. Man įdomu būtų išgirsti, išgirsti praktinį pavyzdį. Tarkim, žmogus deklaruoja interesus, jis priskiriamas antrai arba trečiai kategorijai. Ir kas toliau? E, prašau paaiškinti, kaip tai vyksta praktiškai. Toliau. Atsakymas į klausimą numeris 35. Ne iki galo suprantu tą atsakymą. Jūs teigiate, kad iki praeitų metų rugsėjo mėnesio jūs vykdėte vieną politiką, jei aš teisingai suprantu, ir nurodote, kad tam tikri mokslinių komitetų nariai dėl interesų konflikto jie negalėjo dalyvauti diskusijose. Iki rugsėjo, iki 2011 metų rugsėjo mėnesio jūs sakote, tam tikras skaičius narių negalėjo dalyvauti, o po to, po rugsėjo, jūs nurodote 24 12, 6 narius, kuriems buvo taikomi tam tikri apribojimai dėl interesų konflikto. Ar teisingai suprantu, kad pagal senąją sistemą jūs negalite nurodyti, kiek narių kiek, e, turėjo tuos apribojimus, o pagal naują jau galite nurodyti, e, skaičius. Interesų konfliktas, tai be tai jokios abejonės yra rizika. Jūs sunkiai dirbate, kiek žinau, bandydamas suvaldyti tą riziką. Ar nematote problemos, kad mes taip stropiai bandysime išvengti e, to interesų konflikto, kad įvarysime save į kampą, tiesiog nebegalėsime vykdyti agentūros politikos. Užkirsime kelią dalyvauti procesuose patiems geriausiams specialistams, nes taip stengsimės išvengti interesų konflikto. Čia reikia surasti kažkokią pusiausvyrą, aukso vidurį. Ir kur yra tas aukso vidurys? Jūsų požiūris, aišku, yra subjektivus, bet kokia jūsų asmeninė nuomonė? Ar jūs teisingai elgėtės, ar jūs jau peržengėte tą ribą, kai nusveria bandymai išvengti rizikos ir prarandami privalumai, kuriuos galėtų suteikti tie specialistai. Štai tokie mano klausimai. Danke, Herr Fellner. Frau Broschbader. Ačiū, ponia Filner, ponia Brošvana. Eh, EBA, Evropskai bankovniai. Eh, Ačiū už suteiktą žodį. Noriu dėl Europos bankininkysės institucijos pakalbėti. 2011 metai buvo pirmieji, kai ši institucija pradėjo savo veiklą ir norėčiau sužinoti, kiek ekspertų ji turi, kadangi yra logiška, ši agentūra turėtų samdyti ekspertus. Ir taip pat viešieji pirkimai, kaip tas išspręstas viešųjų pirkimų klausimas. Dėkuoju dabar ponia Makovai. Thank you, Chair. I, uh... Ačiū ponia pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad labai džiaugiuosi, kad keičiamės nuomonėmis su kolegomis iš agentūrų. Uh, Turiu keletą konkrečių klausimų kai kurioms agentūroms. Europos policijos koledžas CEPOL, jis padarė tikrai daug e, pažangos pastaraisiais metais finansinio valdymo srityje. E, dėl biudžeto planavimo yra tam tikrų e, sunkumų, kai tai yra susijęs su didelė perkeliamų lėšų suma. Tačiau faktas, kad 2000 2014 metais Cepol turės išvykti iš dabar turimos e, vietos, kadangi bus parduota jo, parduotas jo pastatas. Ir manau, kad tai yra gera proga apsvarstyti šios agentūros e, perdislokavimą. E, ir aš žinau, kad komisija E, jau svarsto tokius, e, tuos klausimus. Man būtų sužino, įdomu sužinoti paties CEPOL atstovo nuomonę šio klausimo. Dėl Europos aviacijos saugos agentūros. Taip pat e, tu, turiu klausimą susijusi su konflikt, interesų konfliktu, tačiau jo nebeminėsiu, nes jis buvo užduotas audito rūmai atliko auditą dėl konfl interesų konflikto. E, tai turiuomenyje Europos cheminių medžiagų agentūrą, ji nebuvo pateikusi interesų e, deklaracijos e, atvirai, tai buvo pateikta vokia ir 2011 rugsėjo mėnesį buvo pateikti visi galutiniai atsakymai auditorumų klausimus ir ar buvo pereita, peržiūrėtas E, tos deklaracijos e, pateiktos 2011 metais. Ir e, tai, naujasias deklaracijas jūs palyginote su senosiomis ir ar įvertinote, ar nėra kokiu nors netitikimu su senosiomis. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar audito metu Nu, konstatavote taisyklių pažeidimus. Dėl Europos aplinkos agentūros norėčiau pasiaiškinti dėl santykių e, tarp šios agentūros ir Danijos S&A's įmonės e, raidos. Tarp šios agentūros ir šios Danijos įmonės įvyko septynios, buvo susitarta dėl septynių veiksmų, septynių užduočių vykdymo, nepateikus jokių, neįvykdžius jokių viešųjų pirkimų procedūrų. Kodėl taip įvyko? Ir be to ši agentūra e, pateikė užduoti vykdyti video projekciją išorės partneriams e, ir tai buvo padary, pavesta atlikti Ace and Ace institucijai. Ir, Klausimas, ar ji buvo gavusi atitinkamus leidimus ir su kokiais konkrečiais produktais e, buvo susijusi ši užduotis. 2011 metai Europos aplinkos agentūra pasirašė sut, e, sutartį su Ends und Eis dėl video projekcijos e, kaip produkto pateikimo ir tas sutartis, jos, jos sąlygos stipriai skiriasi nuo 12 metų sutarties. Ir taip pat man kelia nuostaba tai, kad Europos agentūrose vertinimo paslaugos nėra svarbus kriterijus pasirašant sutartis, paslaugų sutartis su savo partnerėmis. Žinoma, aš neturiu abejonių, kad eis, eis įmonės paslaugos ir aukštos kokybės, tačiau man vis tiek kyla klausimų dėl e, sutarčių, ranglos sutarčių su šia įmonė teisėtumo. EFSA buvo pateiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas 2011 metais e, su sąlyga, kad ji pakei, e, pagerins e, kai kurios savo kai kuriuos savo veiklos aspektus, pavyzdžiui, susijusius su konflikt, interesų konfliktais ir panašiais dalykais. Ir buvo buvo pasiūlyta e, atvira, tvar, atvira tvarka, atviros procedūros principų rinkti savo e, valdybos pirmininką ir man įdomu, ar ta, tos procedūros ir buvo imta, imtos taikyti. Taip pat man būtų įdomu sužinoti veiklos vertinimo preliminarius rezultatus ir dėl 37 ekspertų paskirtų 2011 e, metais E, kad būtų pagerintis e, e, mokslinių ekspertizės, mokslinės ekspertizės rezultatai. Kokios yra jūsų išvados vykdant šią procedūrą? Uh, during the 2010 discharge procedure, we mentioned the need for the agency to introduce a system of provided by national member state authorities. Agentūra turi įvesti sistemą, uh, atlyginimų sistemą, kuri grindžiama realiomis išlaidomis. Jeigu taip nepadarys, agentūra e, rizikuoja pažeisti teisinius reikalavimus, e, o iš to išplaukia finansinės pasiekmes. E, agentūros finansinis pasiūlymas buvo atmestas. Klausimas toks, ar agentūra rengia naują pasiūlymą valdybai, ar vyksta valdyboje diskusijos to klausimu ir ar galime tikėtis e, lūžio e, valdyboje to klausimu. Kiti klausimai dėl interesų konflikto buvo aptarti vaisto agentūroje. Ir paskutinis klausimas, e, pagrindinių teisų agentūros klausimas. Pastaraisiais metais tos agentūros darbuotojai skundėsi, kad jie kad prie jų yra priekabiaujama darbo vietoje. 11 metais ombudsmenas pradėjo tyrimą dėl to, dėl vieno skundo. Po to e, kitas darbuotojas dėl tos pačios problemos pasiskundė ir tai buvo susijęs su tam tikrų kontraktų. 2012 metais teismas rugsėjo mėnesį priėmė sprendimą, kad priekabiavimo įrodymų nerasta teismas pabrėžė, kad e, tyrimo metu trūko nešališkumo, nebuvo užtikrintas liudininkų anonimiškumas. Aš taip pat kiti parlamento nariai gavo informacijos apie šituos nerimą keliančius dalykus susijusius su priekabiavimu, su viešaisiais pirkimais. Agentūra savo atsakymę atsako, kad visada, bet kurioje institucijoje bus maža nepatenkintų darbuotojų dalis. Aš tikiuosi, kad agentūra rimtai žiūri į priekabėjimo problemą ir kad tas asmuo, kuris pasiskundžia dėl priekabėjimo, bus, jo skundas bus rimtai svarstomas ir jis bus apsaugotas. Aš suprantu, kad kyla pavojus agentūros reputacijai, nes kalbame apie piknaudžiavimo atvejus ES agentūroje, kuri rūpinasi pagrindinėmis teisėmis. Klausimai mano. Ar agentūra pakeitė savo vidinės e, procedūras, kaip atliekami vidiniai tyrimai, ar garantuojamas liudytojų anonimiškumas? Ir atsakymuose į šitos klausimus agentūra atsakė, kad buvo tokių skundų atvejų, bet pateikė tik tai vieną pavyzdį. Uh, Tad dabar mano klausimas, kiek tokių skundo atvejų jūs turėjote, kada jie buvo, dėl kokių klausimų ir kokios buvo išvados, rezultatai. Ačiū. Dank, Frau Makobai. Als nächstes Frau And Ačiū dabar ponia Andreasen. Thank you, Chair. E... Ačiū pirmininkė. Jau buvo pateikta daug klausimų. Todėl aš Galbūt norėčiau atkreipti dėmesį į bendro pobūdžio problemas kylančias daugeliu agentūrų. E, agentūros, agentūrų tinklo atstovas ponas Pringeris pasakė, kad jiems reikia teikti vienodą paslaugų lygį, e, kaip iki šiol, su mažesniu darbuotojų skaičiu. Aš norėčiau sužinoti auditorumo atstovų, ar jie savo E, tyrimę e, audite e, nustatė, kad taip ir yra, kad E, biudžet, e, kad e, paslaugų lygis, kuris turi būti, paslaugų, kurios yra atliekamos šiuo metu lygis, turi būti išlaikytas toks pat sumažėjus personalo lygiui, ar jis yra įmanomas, nes man yra klaus, kyla klausimas, ar yra prasminga taip toliau versti agentūras dirbti tokiomis sąlygomis. O dėl aviacijos saugos agentūros, kur, į kurią ypač atkreipiamas dėmesys kadangi jai tenka didelės administracinės išlaidos, 19 procentų visų um, tenkančių išlaidų. Dabar dėl Europos policijos koledžo CEPOL, e, kuris turi persikelti, kadangi jų pastatas yra parduodamas. Norėčiau sužinoti iš CEPOL atstovų, kokių padarinių tai turės E, politinio pasitikėjimo e, pareigūnams, kurie dirba šiame, šioje agentūroje, kadangi be abejo tai turės e, padarinių regionui, kuriam, kurie, kuriam atstovauja ši, šis, ši agentūra. Aplinkos agentūra ir mokymo kursas, kuris vyko už ES ribų. man e, į šį klausimą pateiktas atsakymas netrodo e, pakankamas ir nepaaiškina, kokios, kokiamis procedūromis buvo remtasi. Noriu sužinoti, ar sąnaudos bus svarbus elementas priimant sprendimą, kur vyks tokie e, mokymo kursai. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponia Ajala Sender ir po to paties, galimybę, sudarysime galimybę atsakyti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Apgailės tauju. Buvo keletas punktų, dar yra keletas punktų, kuriuos reikia iškelti. Labai konkrečiai norėjau paklausti EFSA atstovo. Dėl komunikacijos politikos. Netitikimai tarp deklaracijos E, netitikimai deklaracijoje dėl aspartamo rizikos. Kaip jūs sprendžiate šį klausimą būtent komunikacijos rytyje? Dabar geležinkelių agentūra. Veiklos personalas 2013-2015 metų periodu laikotarpiu turi būti pakeistas. Ir kodėl taip turi įvykti, norėčiau sužinoti ir kaip tai vyks. EMA, vaisto agentūra. Norėčiau sužinoti Yra prieštaravimas tarp to, ką teigia audito rūmai, kad yra skaidrumo problemų ir agentūros teiginių, kad nėra jokių problemų. Ir nėra ką taisyti. Ar galėtumėte į tai sureaguoti? Euratom e, klausimas komisijai. Kaipgi yra su agentūros nepriklausomumu? Koks yra jūsų veiksmų tvarkaraštis? O dėl e, jūrų saugos agentūros, kodėl e, būtina įvertinti turimą turtą šios agentūros, kadangi tai vėlgi e, yra papildomas vertinimas, kuris kainuos papildomus pinigus. Pirmininkas, ačiū. Buvo pateikta tikrai daug klausimų agentūroms. Aš norėčiau pasiūlyti, e, kad suteikti žodį agentūrų atstovams, kad jie galėtų atsakyti į visus konkrečius klausimus. Pradėsime nuo CEPOL, daktaro Vamfi, generalinio direktoriaus. Suteikiu Jums žodį. Good morning, ladies and gentlemen. Labą rytą, gerbėmiai. Gerbiamas pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti už uh, galimybę sutiktą man dalyvauti šiame posėdėje ir išsakyti Europos policijos e, kolegijos nuomonę konkrečiais klausimais. Ką norėčiau pirmiausia pasakyti? Kaip žinote, dabartiniai vadovai pradėjo dirbti dešimtaisiais labai sudėtingomis sąlygomis. Ir turėjome pradėti nuo to, jog buvo susitarta dėl valdymo e, pakeitimo, prie to prisidėjo taip pat ir Europos parlamentas. Bendrai paėmus, norėčiau pasakyti, kad šiandien Europos policijos kolegija netokia, kokia buvo prieš trejus metus. Esu dėkingas už audito rūmų išvadas dėl dešimtųjų ir 11 dviejus metus iš, iš eilės auditorumai padarė išvadą, kad e, policijos e, koledžas atitinka teisėtumo ir nuostatų nepažeidimo e, reikalavimus, mūsų veikla tenkinta, kad suteikiame pietinės verties internetinio e, saugumo e, srityje. Mes gyvendiname Europos parlamento pageidavimus visų pirma dėl valdysenos. Europos policijos kolegija per trejus metus sumažino valdymo išlaidas 60 e, procentų. Vykdėme šitą įsipareigojimą. Kalbant apie uh, stabilų biudžetą, tai e, be to galvojame, kaip padaryti Europos policijos kolegijos veiklą kašto naudingumo prasme veiksmingesnė. Tris kartus e, sumažinom išlaidas, tai reiškia išlaidos e, vienam moksleiviui buvo sumažintos, tiek dabar dėl konkrečių klausimų. organizaciniai pakeitimai. Šitas darbas pradėtas devintaisiais metais. Čia norėčiau pasakyti, kad šiandien didžiausia grėsmė veiksmingai ir efektyviai kolegijos veiklai kelia netikrumas. Nuo devintųjų Cepolo darbuotojai yra netikri dėl savo ateities suintensyvinome savo darbuotojų paieškos e, veiklą, siekiame, kad e, kolegija taptų patrauklė ir kai pradės, e, pradeda dirbti iš tiesų pradeda dirbti nauji darbuotojai, sužino kokią situaciją, išeina iš, iš darbo. Jie tada gauna kitose agentūros e, darbą, nes gali pasiremti tuo, kad įgyjo pas mus patirties. Dabar dėl darbuotojų iš jungtinės karalystės jie labai kvalifikuoti yra. Jie jau vietoje įsitvirtinę yra, apsigyvenimo prasme ir turi priimti labai rimtus e, sprendimus. Tačiau iš karto norėčiau e, pridurti, jog komisija ėmėsi iniciatyvos dėl darbo tvarkos taisyklių. Dar kol kas jų mintis mums nepristatytos. Dėl Hagos akivaizdu, kad Haga yra tam tikra e, sąjungos teisės saugos sostinė, Europolas ten yra, Eurojustas, kitos institucijos. Tačiau iš karto norėčiau pridurti, kad e, sprendimas dėl Cepolo e, buveinės netechninis klausimas, tai Nu, politinės klausimas pagal dabartinius teisės aktus. Taigi remiantis e, komisijos pasiūlymų galėčiau pasakyti, kad jie turėtų nurodyti, kokie jų ketinimai yra ir lauksime komisijos iniciatyvo. Dėl sujungimo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog status E, kvo arba kokią sąrangą, struktūrą turėtų būti antrinis klausimas. Pagrindinis klausimas yra, kaip bus ateityje su e, Europos teisės saugos e, mokymais, nes tokių mokymų reikia vis daugiau. Ir yra teisėtų lūkesčių, jog e, reikia investuoti daugiau į e, Europinę teisės saugos mokymą. Jeigu šiandien neinvestuosime į mokymą, tai neinvestuosime į e, saugumą ateityje. Ir ne vienoje vietoje nekartai buvo pasakyta, kad reikia daugiau mokymų. Todėl labai tikiuosi, kad pristačius uh, pristatant tai, kaip ateityje e, atrodys e, sąjungos teisės saugos mokymai, pirmoje vietoje bus ES piliečių saugumas. Toliau dėl e, CEPOLO perkelimo, kad tai gali atsitikti prieš priimant sprendimą dėl CEPOLO ateities. Taip esu gavęs oficialų raštą iš Junktinės karalystės vidaus reikalų ministro ir pageidavimas įsakytas, kad Sepolas turėtų persikelti e, iki 14 kovo. Kalba eina apie 14-15 mėnesių, nenoriu to komentuoti, tačiau kaip atsakiau vidaus e, reikalų ministrui, traktuojame e, šitą raštą kaip ketinimą nutraukti sutarimą dėl buveinės ir norėtumėm sužinoti, uh, ar bus parodytas reikiamas e, lankstumas e, sutarimo dėl buvėjimės nutrūkimo atžvilgių, turint galvoje, kad galtinės sprendimas dėl cepalo ateities neprimtas, nes e, iš tiesų tai lems ne tik tai papildomas finansinės išlaidas, bet norėčiau čia paminėti savo darbuotojus, kurie puikiai dirbo paskutinius trijus metus. Tai darbuotojai turės perkelti savo šeimas. Kad suprant, suprastume, kokią situaciją pasakysiu. Nesenai įdarbiname e, finansų direktorių Jis atvyko iš Varšuvos, iš Frontexo, jo šeima yra ten, vaikai ten yra, tačiau šiandien jis negali priimti sprendimo perkelti šeimos, kad vaikai pradėtų įti į kitą mokyklą, nes jis nėra tikras ir neprireiks vėl keltis. Tai tik tai vienas pavyzdys ir todėl norėdamas, e, norėčiau pasakyti štai, ką naudodama šitą e, galimybę, norėčiau paraginti komisiją parlamentą priimti greičiau galutinį sprendimą, kad e, galų gale šitas klausimas būtų išspręstas. Dėkui. Dank, direkt... Ačiū, ponai direktoriui Banfi. Ir žvelgdamas į laikrodį norėčiau paprašyti, nors galbūt tai nėra labai įmanoma, atsakinėti kiek įmanoma trumpiau e, ir sunkesnius klausimus atsakyti galbūt raštu kadangi priešingo atveju mes nepa, mums nepavyks apsvarstyti abiejų darbo tvarkės punktų šiandieną. Taigi dabar ponas Vudų, e, gener, e, vykdomasis direktorius, prašau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Laissez-moi d'abord vous dire que je suis très. Dėkoju, pirmininkė. Malonu man dalyvauti šiandieninėme posėdėje. Aš pasidalysiu su parlamento nariais savo nuomonę dėl tam tikrų būkštamių, dėl audito rūmų nuomonės apie biudžeto vykdymą. Europos aviacijos agentūrai buvo užduoti du konkretus klausimai. Vienas dėl interesų konflikto, kitas dėl administracinių dalykų. Interesų konfliktas, pirmas klausimas. Mes nelaukiame praeitų metų rudenį, mes sureagavome anksčiau nei e, paskelbė savo nuomonę auditorumai. Jau praeitų metų rūpjūtį mes e, padarėme vidinius pakeitimus, reaguodami į auditorumų kritiką dėl interesų konfliktų tokiamis temomis kaip lėšų aukojimas, e, darbo vietos. Taigi savo agentūros elgesio kodeksą mes patobulime. Viskas dabar aiškiai nurodyta procedūrose. Aš manyčiau, kad dabar jau mes atitinkame audito rūmų reikalavimus. Mes taip pat įsteigėme etikos komitetą kuris padės mūsų vadybininkams vertinti interesų konfliktų e, deklaracijas. Kaip sakau, kodeksas priimtas rūpiučio mėnesį, o jau 80 e, darbuotojų praėjo mokymus susipažino su to kodeksu. Mūsų agentūroje taip pat yra apeliacijų komitetas. Sprendimai priimami individualių pagrindų, taigi yra apeliacijų komitetas, jis taip pat turi savo Elgesio kodeksą, kuris buvo patvirtintas rūpjūčio pirmą dieną. Ir taip pat yra rengiamas administracijos Elgesio kodeksas, kuris dar nebaigtas šiuo metu. Jį rengia taryba ir administracija. Mūsų agentūra veikia jau dešimtmetį ir akivaizdžių interesų konfliktų kol kas nebuvo. Pavyzdžiui, kai priimami, priimami sprendimai dėl orlaivių sertifikavimo, tai niekada vienas individas pats vienas sprendimų nepriiminėjo. Kolegija priima sprendimus. Aviacija tai pramoninė, e, pasaulinė pramonė. Ir e, jūs žinote, kad sertifikavimas vyksta ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse, tokiuose kaip JAV. Taigi čia interesų konflikto susijusio su orlaivių sertifikavimu nėra. Ir antras klausimas buvo tam tikrų problemų susijusių su savokų apibrieštimis. Administracinės išlaidos agentūroje sudaro tik tai 19, 19 procentų. Gal kai kam tai pasirodys milžiniškos išlaidos, tačiau atsižvelgiant į mūsų veiklos pobūdį, tokios išlaidos yra realistiškos. Dviejus metus mus auditavo išorės auditoriai ir pateikė išvaidą, kad viskas yra tvarkoje. E, kodėl sakau, kad yra problemų su savokomis? Sertifikavimo išlaidos papuola į trečiąjį biudžeto skyrių, o ne į pirmąjį skyrių, kuris yra administracinės išlaidos. E, darbo atlyginimas yra ne administracinės išlaidos, o veiklos išlaidos. Taigi skiriasi apibrėžimai, ką mes apibrėžime kaip administracinės išlaidas, jūs jas priskiriate ketvirtai kategorijai, o mes, mes administracinėmis išlaidomis laikome kitas išlaidas, ne tas, e, pakartosiu, agentūros administracinės išlaidos sudaro 19 procentų visų išlaidų ir per artimiausius 3 ar 4 metus mes ją sumažinsime iki 17 procentų. E, be šitų dviejų klausimų aš noriu dar pakalbėti apie administracinės taisyklės ir e, žmogiškų išteklių taisyklės, kurias nustatė komisija pagal 110 straipsnį, bet jos agentūroms netinka, jos neproporcingos. Aš nebejoju, kad jos tinka tokiai didelė organizacija kaip komisija. Bet perkelti komisijos taisyklės agentūroms tai visiškai neproporcingas veiksmas. Tai prieštarauja tam tikslui, kuriuo agentūros buvo kuriamos. Agentūros turėjo būti lankščios, organizacijos. E, jų ne, nereikėtų apsunkinti tomis sunkiomis taisyklėmis. Ačiū. Dabar ponas Fakas. Europos bankininkystės institucijos e, vykdomasis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už progą sudalyvauti šiame klausime, kaip jau buvo minėta. Mums tai yra pirmas kartas, galime tapti šios e, biudžeto vykdymo pratvirtinimo procedūros dalimi ir esame labai suinteresuoti jūsų komentarais ir e, taip pat e, kolegų reakcijomis, kad iš, iš, pasimokytume iš visų, viso šio proceso. Turiu pasakyti, kad uh, Esu čia trijų e, priežiūros institucijų vardu ir kalbėsiu visų jų trijų vardu, ne tik tai mūsų agentūros, bet ir e, e, vertybinių popierių, bet draudimo priežiūros agentūrų vardu. Ir visi tie konkretūs klausimai, kurie buvo mums pateikti, jie galioja visoms trims agentūroms. Taigi aš atsakysiu visų trijų agentūrų vardu. Visų pirma, bendras komentaras, kurį noriu pateikti Mes buvome įkurti 2011 sausio 1 dieną ir praėjo pirmi pilni metai. Vykdant veiklą 2011 metais norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams už jų geranoriškumą e, mus vertinant ir e, atliktas, atliktą darbą ir pateiktas išvadas. Pirmą kartą proces, procesas buvo labai gerai, aiškiai išaiškintas, labai skaidrus, labai atviras. Išvados buvo padarytos labai aiškios ir manau, kad visos auditorumų išvados mūsų nuomonė buvo tikrai sažiningos. Ir be abejo, mes sureagavome į visas, visas tos auditorumų pastabas. Dėl konkrečių klausimų, kuriuos gavome susijusių su pereinamojo laikotarpiu ir mūsų biudžeto struktūra. Kas dėl pereinamojo laikotarpio turiu paaiškinti, kad visos trys agentūros turėjo e, pirminę e, e, instituciją, tai yra bankininkystė, bank, bankų perž, priežiūros komitetas egzistavo ir taip pat atitinkamų kitų dviejų agentūrų e, pirmtakės buvo atitinkami komitetai. Tad mūsų uždavinys buvo sklandžiai pereiti nuo mūsų pirmtakių prie naujosios struktūros, kuri visiškai atitiktų visas e, e, teisės nuostatas. Ir tai be abejo, tas pereinamas laikotarpis turėjo vykti sklandžiai, tai nebuvo labai paprasta. Mums reikėjo iš naujo per e, peržiūrėti ir iš naujo sudaryti nauji e, e, sutartis, kurios buvo iki tol sudarytos. Ir mūsų organizacijos pirmtakės visos buvo uždarytos, jų sąskaitos buvo uždarytos, jų teisinė forma buvo labai skirtinga priklausomai nuo valstybės narės, tačiau visas tas skyrius buvo uždarytas ir dabar mes tampame visiškai, tapome visiškai e, atskira nepriklausoma e, Europos agentūra. Ir e, e, šis procesas praktiškai pasibaigė. Kitas klausimas buvo susijęs su agentūrų finansavimu, visų trijų agentūrų finansavimo struktūra. Aš pateiksiu bendro pobūdžio pastabas. Mūsų biudžeto struktūra yra keistoka, kadangi 60 procentų e, įnašo ateina iš nacionalinių priežiūros institucijų, taigi tiesiogiai esame finansuojamos, ir 40 procentų iš ES biudžeto. ESMA E, draudimo e, priežiūros e, agentūra yra sudėtingiausioje padėtyje, kadangi jie yra tiesiogiai, prižiū, jie tiesiogiai prižiūri kredito reitingo agentūras ir atitinkamai gauna ir tam tikras įmokas, papildomas įmokas bendra, e, fin, bendras e, finansinis, finansinis, šis dabartinis finansinis reglamentas kartais mums kelia tam tikrų administracinių problemų dėl savo e, nuostatus, dėl savo struktūros. Tačiau mes darbame, dirbame su komisija, su parlamento biudžeto komitetu, E, svarstydami, ar nebūtų galima kažkiek pakoreguoti e, e, finansinį reglamentą, kad mūsų ta finansinė struktūra būtų šiek tiek paprastesnė. Ypač kai kyla tokie klausimai, kai yra lėšų perteklius arba reikia daryti tam tikras išlaidas, tuomet kyla administracinių sunkumų pasinaudoti tinkamai finansinio reglamento teikam, tai, tai, nuostatomis, tinkamai jas taikyti klausimas susijęs su valstybėmis narėmis, narėmis kurios e, įneša savo finansinį indėlį. Tai e, mūsų konkrečiai agentūros Europos bankinkistės institucijos atveju tai nėra didelės, didelė problema. Problema buvo e, draudimo priežiūros agentūrai E, kadangi mažesnės institucijos turėjo e, nešti savo finansinius indėlius, įnašus, e, kad institu, ši institucija būtų, jos biudžetas būtų papildomas. Ir tas e, biudžetas turėtų būti, ko gero, šiek tiek kitaip dalyjamas, labiau našta, finansinė našta turėtų labiau tekti ES biudžetoje, ne nacionalinėms institucijoms, nacionalinėms biudžetams. E, Na, bet šiuo metu, ko gero, tai yra dar klausimas, kurio neverta per nelik plačiai svarstyti, nes dėl, dėl to klausimo dar nebuvo priimta jokių esminių sprendimų. Taigi šie du specifiniai klausimai buvo, mums, mums rūpėjo ir mes į juos ir atsakome. Ačiū ponui Sakars, Sakas. Dabar žodį suteikiu ponui Mas iš Europos cheminių medžiagų agentūros ir ponas Šprengeris po to galėtų padaryti savo apibendrinimą, kad galėtume iškirsti ir um, tinklo atstovo nuomonę ir reakciją į visus pateiktus klausimus. Panas Mes, ačiū už galimybę pasidalinti savo patirtim, paaiškinti, kaip dirbame. Norėčiau kalbėti trumpai, nesuprantu, kad, jo, kad laiko mažai. Norėčiau pasidalinti savo požiūrio į interesų konfliktus, taip pat atsakysiu į konkrečius panios Makovė užduotus klausimus. Dėl interesų konflikto. Tai čia turbūt nereikėtų kartoti, mūsų požiūris toks pats kaip e, aviacijos agentūros, nes mes aišku laukiame auditorumo ataskaitos, bet e, nuo, e, nuo praeitų metų dirbame ir nuolat tobuliname savo politiką taikomą interesų konfliktui kad galėčiau pasakyti, jog ėmėmės per pastaruosius porą metų šioje srityje nemažai priemonių, parengėme e, politiką skirtą interesų konflikto valdymui. Tai e, ji labai aiški ir e, pritaikyta, naudojame atnaujintus šablonus, kur tai tinka, turime gairias skirtas mūsų darbuotojams ir e, komiteto nariams. Sukūrėme, patarėme komitetą atsakingą už interesų konfliktus. Dabar jis e, jau e, ne visiškai veikia. Parengėme valdybos nariams Elgesio kodeksą parengėme įgyvendinimo taisyklės, gairias vadovams, teikiame ir išsamų e, mokymą, pakoregavime e, gairias dėl priėmimų ir dovanų e, personalui, tad tokias priemonės parengiam ir įgyvendiname. Suprantame, kad uh, Tai dar ne pabaiga darbo, kadangi daugelis ryčių dar dirbame ir siekiame daug ką nuolat tobulinti, tad ir toliau e, metų bėgyje peržiūrėsime taisyklės, remiantis įgytą patirtim. Taip pat dirbome su kitom agentūrom, kad būtų galima pasidalinti gerąją praktiką, patirtimi ir, kaip pasakyta, kelio gairių e, plane e, lauksime e, e, gairių, kurios bus rengiamos e, su komisija. Na, žinome, kad yra EBPO gairės, jos galbūt ir tinka, bet neatsako į visus klausimus kylančius agentūrom, kad jos galėtų parengti savo interesų konfliktų valdymo metodiką tad būtų labai gerai, kad komisija savo gairias pateiktų agentūrom dėl konkrečių ponios moko, mokovei klausimų. Iš tiesų galiu patvirtinti, jog pakeitėme savo e, požiūrį, pakoregavome, dabar turime e, duomenų bazę, joje yra visų mūsų darbuotojų ir komiteto narių deklaracijos, tai jau visiškai gyventinta sistema iš esmės valdo direktorius, jam tenka atsakomybė už tai. Tai direktorius atsakingas už rizikos analizę, galimų interesų konflikto valdymą, atsakingas už e, interesų konflikto e, atvejus ir atsakingas už interesų deklaracijas, tad ta sistema visiškai gyventa, taip pat įtraukėme nuostatas į savo e, procedūrą, sukūrėme E, drausminę e, procedūrą, pateikėme paaiškinimus darbuotojams dėl to. E, taip pat parengtos ir darbo instrukcijos. Ir šiais metais dirbsime toliau, kur, kur reikia tikslinsime nuostatas, tobulinsime. Tad toks pirmininkė trumpas atsakymas ir esame pasirengti pateikti papildomus uh, atsakymus, paaiškimus, tačiau suvokdamas, kad e, trūksta laiko, tuo baigsiu. Ačiū, ponia. Ačiū, ponia Mas. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos aplinkos agentūros atstoviai, prašau. Uh, Ačiū, aš atsakysiu iš pono Sarėmės klausimą ir komentarą dėl e BPO. Mes diskutavome su kolegomis komisijoje. Na, mes nesame reglamentuojanti agentūra, mes negauname užmokesčio ir mes finansuojame tik tai iš ES biudžeto, jokių kitų finansavimo šaltinių nėra. Diskutuodami su kolegomis priėmė išvados, kad interesų konfliktą galima išvelgti tik tai taikant finansinį reglamentą ir darbuotojų reglamentą. Siekdami išvengti interesų konflikto mes sustiprinome savo procedūras, ne tik misijų metu, bet taip pat ir vykdome metinę peržiūrą. Mm, tada, kai mes patikriname, ar asme, mūsų nariai mūsų neužsima išorinė veikla. Taigi, pagal darbuotojų reglamentą mes sustiprinome procedūrą. Mūsų interesas yra matyti, kad kelio gairių planas būtų priimtas. Mes stebime, kaip vyksta dėrybos dėl jo. Ir mes savo atsakymę daug kur vadovaujamės kelio gairių planu. Toliau kitos narės klausimas. Pirmiesiems kontraktams buvo taikomas 2007-2009 metų biudžeto patvirtinimas ir tai buvo kontraktai vykdyti kartu su Europos erdvės agentūra. Tie, tiems kontraktams reikėjo mūsų iš ankstinio pritarimo pagal įprastinę sutarčių procedūrą. O 2009 metų, 2009 metų ir 2010 metų e, biudžeto patvirtinimas buvo kitoks. Jūs klausėte, kodėl atsirado toks skirtumas, nes abiem atvejais sutartys buvo perkamos viešuoju būdu. Na, kadangi reikėjo atskirti video medžiagos ir filmų medžiagos e, sukūrimą, mes turėjome samdyti 16 bendrovių. Mes galėjome pasirinkti iš 15 bendrovių Oresundo regione, taip pat ir Švedijoje. Ir pagrindinis kriterijus buvo kaštai. Ne vieno iš e, rangovų regione mes netmetėme. E, dėl to atvejo, jeigu e, galiu pabrėžti, kad vyksta tyrimas ir valdyba pateiks informaciją vėliau. Andresen paklausė apie mokymus. Mes puikiai suvokime, kad mokymų kaštai yra svarbus dalykas. Nuo praeitų metų mes įvedėme dar vieną patikrimo lygmenį. Vadybininkas turi užtikrinti, kad planuojamas mokymas tikrai atitinka agentūros interesus. Paprastai mokymams asmeniui metams skiriama 1000 eurų arba 1200 eurų. Išskirtiniais atvejais, kai valdyba patvirtina ir kaip aš nurodžiau atsakymuose, valdyba gali pati peržiūrėti, jeigu mokymai vyksta už Europos ribų. E, mūsų kitose šalyse partnerėse paprastai tai yra mokymai, kuriuos rengia EBPO, jungtinės tautos ir panašiai. Visa tai numatyta mūsų metinėje programoje, o mokymų priežiūra vykdo valdyba ir visada atkreipia dėmesį į mokymų išlaidas. Tris kartus per metus mes nagrinėjame biudžeto išlaidas ir taip pat atkreipiame dėmesį į mokymus. This, uh, profes... Ačiū poniai profesoriai Mekleit. Dabar Kateril Dusna Daniel, Europos maisto saugos agentūros atstovė, prašau. Madam Gislalandė. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you for inviting us to participate to this. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti šiame svarbiame posėdėje, ačiū už galimybę prisidėti prie diskusijos. Prieš atsakydama konkrečius e, klausimus, kurie buvo užduoti, norėčiau išsakyti bendro pavadžio pastabą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad kaip pripažino audito rūmai savo specialioje ataskaitoje dėl interesų konflikto valdymo, EFSA septintaisiais, jau septintaisiais įgyveno įgyvendino išsame sistemą skirtą interesų konflikto valdymui, kodėl tai padarės. Todėl, jog buvom atlikę rizikos analizę, nes e, EFSO skirtinė vertybė yra nepriklausomumas, tai yra nustatyta ir steigimo reglamente, įvertinome riziką susijusią su galima e, įtaką mūsų moksliniam e, e, rekomendacijom ir analizėje. Įvardėjome e, kelias e, populiacijos, jeigu taip galima sakyti, kategorijas, e, e, kuriam kila rizika. Tai yra mūsų moksliniai ekspertai, jų dirba apie 4000, yra iš viešųjų organizacijų. Tai pavyzdžiui, mokslininkai iš viešų tyrimų institucijų arba universitetų darbuotojai, mes suprantame, kad jie dirba tam tikrom aplinkybėm su su pramonės e, įmonėm, tai gali e, turėti įtakos jų darbui ir kartais mūsų e, darbuotojai gali būti neapsaugoti nuo to, todėl mūsų politikoje yra papildomas reikalavimas numatytas mūsų darbuotojams. Tai, ir tai jau peržengia tai, kas yra numatyta personalo reglamente. Be to, kas jau buvo pasakyta, norėčiau paminėti, kad interesų konflikto e, valdymo esmė ne tik tai vertinti konfliktų, e, interesų konfliktą atsižvelgiant į interesų konflikto valdymo politiką. Kodėl taip manome, kaip tik tai todėl e, Dar septintaisiais paprašome, kad mūsų um, ekspertai ir darbuotojai užpildytų interesų deklaraciją. Tai e, ta deklaracija yra mūsų tinklalapyje, um, jie gali pasinaudoti mūsų e, ekspertai. Ir e, taip darėme todėl, kad manėme, kad e, interesų e, konflikto valdymo e, politika yra nepakankama, e, kad būtų galima tinkamai valdyti interesų konfliktus sprendimų prieimimo procesas, valdysena, tai vienas iš kolegų minėjo, e, nemažiau svarbu negu e, interesų deklaracija, kaip pasirenkame įrodymus, duomenės savo moksliniam darbui, kaip priemame e, sprendimus, kaip rengiame rekomendacijas kolektyvinio sprendimo prieimimo procese yra nemažiau svarbu, kaip interesų deklaracijų patikra. Uh, nenorėčiau nuvertinti interesų deklaracijų, esą tikrai negali to padaryti, norėčiau tik tai priminti e, klausytojams, kad 12-aisiais patikrinome daugiau negu 70 tūkstančių, tūkstančius darbuotojų ir ekspertų interesų deklaracijų. 200, 270 e, atvejų iš dalies ar visiškai E, neleidome ekspertams ar mūsų personalui dalyvauti tam tikroje e, veikloje. Ir e, ta užduotis labai svarbi, darbas didžiulis, tačiau vien tas darbas ne, ne, negali būti veiksmingas, todėl į bendrą sistemą reikia įtraukti ir visą organizacijos sprendimo prieimimo procesą. Dėl auditorumo rekomendacijų Norėčiau pasakyti, jog į tai jau atsižvelgta politikoje, kurią 11 gruodį patvirtino mūsų administracinė valdyba. Galbūt prisiminsite, kad 11 spalio auditorumo atstovai lankėsi EFSI ir Jau tuomet pradėjome peržiūrėti mūsų politiką, tai nebuvo pirmas kartas, jei pamenu tiksliai, tai buvo trečias kartas. Ta peržiūra buvo grindžiama patirtim, taip pat audito rekomendacijom, vidaus audito rekomendacijom, taip pat ir audito rūmų rekomendacijom. 11 gruodį gyvendinome politiką 12 kovą patvirtiname įgyvendinimo taisyklės ir ten atsižvelgta į audito rūmo e, rekomendacijas ir išvadas. Tad e, dabar mes e, siekiame tinkamai įgyvendinti savo politiką ir taisyklės, daug pastangų dedame į taisyklių gyvendinimą. Taip pat numatėme politikos peržiūra, atsižvelgiant į patirtį. Tai bus daroma 13 pabaigoje. Sieksime užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į e, visas audito rūmų specialiosios ataskaitos pastabas. Pabaigai pasakysiu, jog šios rytyje galima padaryti daugiau. Tai nereiškia, kad e, iš esmės keisime ar toliau stiprinsime savo politiką skirtą e, interesų ir nepriklausomo deklaravimui. Tačiau e, manom, kad dirbdami galime padaryti daugiau pažangos. Norėčiau pažymėti, kad dabar dirbame kartu su Europos komisija. Nagrinėjame, kaip būtų galima sumažinti priklausomumą mūsų veiklos ir ekspertų priklausomumą, ekspertų e, dirbančių e, produktų e, srityje, kaip pavyzdžiui GMO, aromatinės medžiagos ir Čia turime pasikliauti ekspertais, kurie nėra mūsų darbuotojai, dirba jų e, grupės, mes jais pasitikime, jie labai prisideda prie mūsų darbo, tačiau taip pat suvokiame, kad e, Europos ir nacionalinių lygmenių e, plėtojama tyrimų politika ir einama kryptimi, kuri nebūtinai padės reguliavimo institucijoms dirbti lengviau. Ką turiu čia galvoje? kad uh, nacionalinės ir Europos e, tyrimo e, politikos vis dažniau reikalauja, kad universiteto ir e, tyrimo institucijų mokslininkai labai glaudžiai bendradarbiautų su pramonė. Ir tai reiškia, kad kad mums ateityje vis sunkiau bus išvengti ryšių su pramonė. Tad mes siekiame, kad e, dabartinis mūsų darbas, tai yra maždaug 50 e, mūsų darbuotojų e, atlieka šitą darbą. Mes siekiame, kad tą darbą vis, daž, vis daugiau atliktų mūsų darbu, darbuotojai, kad tas darbas nebūtų užsakytas atlikti tyrimo institucijų mokslininkams. Tai labai svarbas. Tai dėl konkretaus jūsų klausimo pirmiausia norėčiau pažymėti, kad, kaip sakė ponas e, Jelneris, jis pageidavo e, konkrečių praktinių pavyzdžių. Jums leidus pateiksiu labai paprastą pavyzdį. Po posėdžio galėsime apie tai plačiau padiskutuoti. Tarkim, gydytojas X dirba universitete Junktinėje karalystėje. Jis nori prisijungti prie ESA darbo grupės, kuri teiks mokslinės rekomendacijas dėl enzimo. Gydytojas X pateikė interesų deklaraciją, tai paskelbiama mūsų svetainėje. Jis paskelbė, kad turi akcijų tam tikroje įmonėje, kad jis e, yra maisto žemės ūkio organizacijos narys, kad jis e, prieš aštuonerius metus e, jis dirbo Unilever kompanijoje. Taip pat nurodo, kad kartais jis teikia konsultacijas smulkiai įmoniai, kuri kūrė enzimus, kurie yra maisto maisto papildai. Ir be to yra gavęs stipendiją tyrimams iš e, įmonės parduodančios mm, maisto dažus. Jis mūsų e, ekspertas yra, bet jis taip pat e, dirba enzimų srities konsultacijų ekspertų. Ir e, nors jis yra maisto papildų darbo grupės, e, diskusinės darbo grupės narys, jis negali dalyvauti enzimų darbo grupės darbe. Ir nors jisai e, enzimų grupės darbe negali dalyvauti, jis gali užsimti kitą nesusijusią veiklą. Dėl to, ką jūs sakėte apie išteklius, Ir tai siejasi su to, ką aš sakiau. Dėl išteklių turėčiau du pastebėjimus. Svarbu nepamiršti, jog reikia imtis priemonių, kurios sušvelnintų riziką, kurios taip pat būtų proporcingos mūsų tikslams. Ir čia norėčiau akcentuoti, kad svarbu atlikti rizikos analizę, reikėtų uh, išsiaiškinti, uh, kurios kategorijos yra labiausiai neapsaugotos nuo rizikos. Ir tokia organizacija kaip EFSA labai svarbu nagrinėti administracinės valdybo, valdybos narių vaidmenį bet e, jų indėlis į mokslinės rekomendacijas labai nedidelis yra išskyrus diskusinės e, grupės. Bet čia labiausiai turėtumėm susitelkti į tuos, kurie kasdien teikia mūsų mokslinės rekomendacijas, tai čia būtų ir ekspertai, ir mūsų pačių moksliniai darbuotojai. Dėl to, ką sakė ponė Mokoviai, pirmiausia, norėčiau pasakyti, dėl administracinės EFSOS valdybos pirmininko e, rinkimą atsižvelgiant į rekomendaciją, į mūsų prisimtus įsipareigojimus. Dabar EFSA vadovai nusprendė, jog pirmininko ir vicepirmininko rinkimai vyks e, viešosios sesijos metu. Tai jau įvyko pernai spalį su e, Deivis, nau, tuomet buvo išrinkta ši naujoji administracinės valdybos narė. Dėl atsitiktinės e, imties, tai numatyta 12, tai buvo, tai buvo numatyta 12 spalio, tai padaryta. Ir norėčiau pasidalinti darbo e, rezultatais nagrinėjant interesų deklaracijų imti. E, tikslas buvo nustatyti, ar mūsų taisyklės nuosekliai įgyvendinamos. Ir e, norėčiau pasakyti, kad taip patvirtinta dėl naujų skirimų 12-aisiais, jeigu prisimenate, buvo atnaujinta sudėtis 12-aisiais, aštuonių mūsų diskusinių grupių ir komiteto sudėtis. Išnagrinėjome visų narių interesų deklaracijas, atsižvelgdami į naujas taisyklės. Dar yra dvi diskusinės grupės, kurių sudėtis bus atnaujinta tik tai kitais metais. Tai yra maisto priedų ir pakuočių ir aromatinių medžiagų diskusinės grupės pernai Liepą patikriname narių interesų deklaracijas, siekiant užtikrinti atitiktą naujom taisyklėm. Vienas ekspertas nebegalėjo tęsti darbo diskusiniai grupiai dėl interesų konflikto, o vienas e, ekspertas sutiko nebevykdyti veiklos vienoje diskusiniai, e, sutiko nebevykdyti veiklos uh, dėl kurios jisai negalėtų būti diskusinės grupės nariu. Dėl šeimos e, narių, mūsų darbuotojų šeimos narių interesų deklaracijų, mūsų taisyklės reikalauja, kad darbuotojų ir jų šeimos narių interesų deklar, deklaracijos turi būti e, pateiktos. Reikėjo deklaruoti ekonominius interesus, inter, inter, intelektinius interesus. Tikrinome, kokie yra intelektiniai ir ekonominiai interesai ir šeimos narių, lygiai taip pat kaip tikrinome uh, E, ir mūsų darbuotojų interesų deklaracijas. Čia apimti patys įvairiausi interesai, kaip e, kad yra ir mūsų eksperto atveju. Atsiprašau, panios Ojala Sender, nesu tikra, ar teisingai supratau jūsų klausimą. Gal galėtumėt e, pakartoti? Labai atsiprašau. Merci beaucoup, Madame Kisler Daniel. Yes, I, she asked the clarification to Mrs. Ayala. Then mm -hmm. maybe she, you should give the... Uh, for very short... Ačiū, galbūt, kad trumpai atsakytų, gal pakartokite savo klausimą. Ačiū, panė pirmininkė. Dėkui, kad paklausėte dar kartą. Turiuomenyje šiuo metu vykstančią diskusiją žiniasklaidoje ir tarp kolegų apie aspartamo riziką. Tai yra cukrų pakeičia, cukraus pakaitalas, saldiklis, kuris šiuo metu labai kritikuojamas. Kaip re, agentūra reagavo į šį klausimą, kaip komunikacijos rytyje tuo klausimu buvo elgiamasi. Ačiū. Dabar prašau atsakyti šį klausimą. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes uh, dabar kaip tik vertiname Spartamo uh, saugumo klausimus komisijos uh, prašymų. Žinau, kad šiuo metu vyksta labai kontroversiškos diskusijos ne tik tai kompetitingose struktūrose, bet ir žiniasklaidoje, visuomenėje. Dėl to mes nusprendėme mm, pasamdyti, e, pavesti mūsų ekspertams įvertinti šį klausimą. Pateiksime savo nuomonės projektą kur e, mūsų diskusijų grupė nuspre, e, atkreips dėmesį į mokslininkų nuomonę apie Spartamo saugumą ir paprašysime visuomenės e, pakomentuoti mūsų e, pasa, e, atsakymą ir tuomet atliksime techninį klausimą, kurį, kuriame dalyvaus techniniai ekspertai ir visos suinteresuotos grupės, kad būtume tikri, kad šis klausimas bus išnagrinėtas iš esmės. Ir po to savo mokslinę, mokslinės išvadas dar iki vasaros pateiksime galutinės. <clears throat> Ačiū, pirm, sako pirmininkas. Dar keturios agentūros e, turi pasisakyti, po to dar antrasis darbo tvarkės punktas, dėl to prašyčiau kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir jau iš anksto už tai dėkoju. Pirmiausia, Europos medicinos agentūra, vaistų agentūros e, atstovas, ponas Andrėjas Potrapot. And, uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju komiteto nariams, nariams už pastabas. Ponas Gebrandi teisingai pastebėjote, kad mus spaudžia du poreikiai. Pirmiausia, mes turime laikytis visų biurokratinių taisyklių ir reglamentų. Juos nustato Europos finansinis reglamentas, e, darbuotojų reglamentas ir kita vertus. Mūsų reikalaujama mažinti biurokratinės ir administracinės išlaidas. Mes esame viena iš didesnių agentūrų. Ir čia reikėtų kalbėti apie investicijų gražą. Tarkime, agentūra pradėjo dirbti su šimtu darbuotojų, tai maždaug 30-40 procentų išlaidų buvo administracinės išlaidos, nes mums reikėjo ir finansininkų, ir buhalterių, ir infrastruktūros darbuotojų. Dabar, kai mūsų darbuotojų yra maždaug 800 darbuotojų, tai tos išlaidos sudaro tik tai 10 procentų, taigi jos neišaugo proporcingai. Kuo didesnės agentūros, tuo mažesnės gali būti administracinės išlaidos jūs minite 38 agentūras. Kai kurios iš jų yra gana mažos ir jos patiria didesnį spaudimą. Pateiksiu kitą pavyzdį. Jeigu laikytumėmės taisyklių ir jeigu skelbtume kiekvieną postą, pavyzdžiui, padėjėjo postą arba sekretorės postą skelbtume viešai, tai gautume 20 tūkstančių E, paraiškų į vieną darbo vietą ir užtruktų tris metus jas visas išnagrinėti. Taigi neįmanoma paraidžiui kiekvienos taisyklės įgyvendinti. Ir jūsų pastabos gana buvo naudingos. Jūs minėjote kofigeitą, e, tą tokį skandalėlį. Ir galima būtų tokių pavyzdžių pririnkti daug. Kai kas minėjo lėšų perkelimą iš vienų biudžetinių metų į kitus. Taip, mes tai darome ir taip yra todėl, kad mūsų veikla yra testinė. Aš daug kartų bandžiau šiame komitete tai paaiškinti. Dar vienas dalykas, mes turime atskirti, kas yra ES ir tos pinigus leidžiančios institucijos. Jos gauna biudžetą metų pradžioje ir po to savo veiklą planuoja pagal e, tokį biudžetą, kurį gavo ir turime atskirti tas agentūras, kurios pačios užsidirba dalį savo biudžeto. Mes, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį gauname maždaug 15 milijonų eurų pajamų kaip rinkliava. Tačiau lapkritį ir gruodį tos pajamos krenta, todėl kad e, įmonės metų pabaigoje dirba ir elgesi kitaip nei per visus metus. Todėl savo biudžete mes turime operuoti ir grinaisiais pinigais. Ir ištekliai, kurių mes tam tikrais metais arba tam tikrą mėnesį neišleidžiame, turime perkelti į kitus metus. mokesčius renkančioms agentūroms šitas reikalavimas sukuria spaudimą. Pone Ajala klausė, ar jūs vykdote naująjį finansinį reglamentą? Taip. Mes skrupulingai stengiamės jo laikytis, tačiau sudėtinga, nes finansinis reglamentas parengtas tom, kaip aš sakiau, pinigus leidžiančioms organizacijoms, o ne toms, kurios užsidirba pinigus pačios. Mes audito rūmų klausėme, ar negalima būtų finansinėme reglamente nustatyti normų tam tikrą hierarchiją. Tai reiškia, kad ne visi principai finansinėme reglamente yra vienodai vertingi. Pavyzdžiui, metiškumo principas. Ar jis tikrai toks pats svarbus kaip protingo finansų valdymo principas? Ar turime stengtis metų pabaigoje išleisti visas lėšas, bet kokią kainą? Ar geriau perkelti tas lėšas į kitus metus ir nesilaikyti biudžeto metų principo? įvedus lankstumo tai būtų naudinga visoms ES institucijoms. Dabar aš pereinu prie klausimo apie mūsų informacinių technologijų ir komunikacijų išlaidas. Taip, praeitais metais mes pradėjome labai didelį viešųjų pirkimų procesą IT srityje. Kodėl? Todėl, kad mums atsibodo nuolat skelbti mažesnius viešųjų pirkimų kontraktus. Bet po to mes apsigalvojame ir dabar pradėjome skelbti mažesnius kontraktus, kuriuos lengviau valdyti ir mes peržiūrėme mūsų viešųjų pirkimų politiką. Pona Mak ponia Makrova klausia, kaip mes apmokame pranešėjams, kurie yra iš valstybių narių. Valdybai Jau dešimt metų tenka spręsti šitą klausimą ir niekaip nepavyksta susitarti. Kokia problema? Sunku įvertinti, kokios išlaidos yra susijusios su vaistų vertinimais valstybės narėse. Taip pat noriu tiesiai šviesiai pasakyti, kad mūsų valdyboje yra interesų konfliktas, nes valdyba sudaro uh, nacionalinių kompetitingų institucijų nariai. Jeigu jie nukentės darbo atlygio atžvilgių, jie praras pinigų. Ir taip mūsų valdyboje tas pats kaip e, štai ES taryboje, kai tik taip eina kalba apie valstybių narių piniginės, diskusijos iš karto pasidaro itin griežtos. Bet mm, yra šviesa tunelio gale, mes bandome pritaikyti perkamosios galios koficijantą atlygiui ir netrukus tai bus aptariama valdyboje ir jeigu dėl to mūsų sistema nebus reformuota konstruktyviai, tai tada mes sutarėme su valdyba ir su komisija, kad klausimui spręsti bus pasitelktas išorės konsultantas. Jisai turėtų pasiūlyti sprendimą, kuris būtų sąžiningas visoms suinteresuotam šalims. Bet aišku, išorės konsultantas vėl kainuotų pinigų, mes norėtume to išvengti. Galiausiai aš norėčiau grįžti prie pranešėjo pasiūlymo, kad būtų įsteigta atskira tarnyba, kuri koordinuotų agentūrų reikalus. Mes su agentūromis apie tai tarėmės, galbūt ir reikia tokios, tokio sekretoriato. Bet jeigu komisija dar griežtins teisinius reikalavimus agentūroms, mums reikėtų tokios pagalbos. Ir aš pritarčiau tam pasiūlymui. Dėl interesų konflikto. Pirmininkė, norėčiau perduoti žodį e, savo kolegai, kuris būtent dirba su interesų konflikto klausimais. Ačiū, aš tenksiuosi kiek manoma trumpiau kalbėti ir atsakyti į ponio Fjellner ir ponio Sajalos klausimus. Pirmiausia, ši agentūra E, stengiasi kiek įmanoma e, skaidriau e, spręsti savo interesų konfliktus, vykdami įvairiausias procedūras, atsižvelgdami į E, visas ES priimtas e, nuostatas dėl interesų konfliktų valdymo. Mes išmokome keletą pamokų, Europos parlamento pateiktą klausimą susijusi su komisijos vykdytos e, vidiniu auditu ir, ir išryškitais interesų konfliktais. Mes atsakėme taip pat deramai ir grįžtant prie pono Fielner klausimo, kaipgi yra su tuo balansu. Mes nekartą pabrėžiame, kad reikia užtikrin, mums reikia užtikrinti, kad mūsų interesų konfliktų skaičius būtų kiek manoma mažesnis ir užtikrinti kiek manoma geresnės ekspertinės žinias. Ir mums teko padaryti išvadą, kad jeigu mes tenksimės e, e, kažkaip bandysime pažįsti tuos du dalykus, išeiti už jų ribų, tuomet pažįsime tą balansą ir uh, viso to rez, e, mūsų mokslinio e, tyrimų e, rezultatus galbūt mes turėsime kažkiek tai mažiau vertinti vien dėl to, kad nenukentėtų mūsų interesai ir kad nekiltų tokie interesų konfliktai. Uh, Mes taip pat laikomės labiau į riziką nukreipto požiūrio ir e, mes griežčiau vertiname e, patariamųjų e, struktūrų nariams ir taip pat įvairioms suinteresuotos šalims, mūsų partneriams, su kuriais dirbame. Norėčiau pateikti trumpą pavyzdį, jog niekas negali būti trauktas į mūsų veiklą, jeigu tas žmogus turi finansinių infra, in, interesų farmos, e, farmakologijos srityje, e, kokiu nors fin, prin, pretenzijų gauti finansinę kompensaciją ar panašiai. Ir tokius, toks asmo negali būti nominuotas nei valstybės narės, nei Europos komisijos. Uh, Kai kuriuose situacijose ir mūsų agentūros e, darbuo, e, direktorius negali skirti tokio asmens. Taip pat e, tokie žmonės gali tik tai, tai įsitraukti į mūsų veiklą tik tai, jeigu pateiks atitinkamą savo interesų pareiškimą e, pagal tam tikrą nustatytą formą. Ir yra, nu, e, jam priskiriamas atitinkamas rizikos lygis, pirmas, antras arba trečias, taip užtikrinant pilną E, tokių interesų deklaracijų skaidrumą. Prieš įsitraukiant į atitinkamą mūsų e, struktūros veiklą, tos deklaracijos yra įvertinamos ir audito orumo mm, e, šeši atstovai, šešių atstovų kolegija vertina tas deklaracijas ir pateikia savo išvadas. Jeigu žmogus yra veikęs univers... aukštąją mokyklą ir dirbate kokios nors kompanijos, e, e, kokioje nors kompanijoje, bet jūs tuo pat metu negalėsite dirbti mūsų e, agentūroje. Tačiau jeigu vykdėte konsultacinį darbą prieš dviejus metus, prieš pradedant dirbti mūsų agentūroje, tuomet galite imtis darbo mūsų agentūroje, tačiau negalite dalyvauti diskusijos ir priimti sprendimų tam tikrais klausimais. Ir jeigu jūs buvote uh, konsultantas, dirbote konsultantų prieš laikotarpį prieš dviejus iki penkerių metų, tuomet jūs e, galite dalyvauti mūsų veikloje. Tad visų pirma yra išsiaiškinama e, interesų deklaracijų e, pobūdis, kokiu, kokiu metu jis buvo pateiktos, kad, kokia veikla asmuo užsiminėjo prieš darbą mūsų agentūroje. Ir Ir taip pat visi, visi mūsų posėdžiai vyksta, e, to, skir, skiriant vienus ar kitus asmenys vyksta skaidriai, jie yra, e, yra tvirtinami jų protokolai ir visą informaciją yra gal, galima gauti. Taip pat mes e, ex ante ir ex post vertinimo procedūrą sistemą Ir, e, ir e, atitinkamai vertiname visas e, atliktas procedūras, mūsų darbuotojų primimo procedūras. Vakar vakare atsakėme ir iš naujo atsakėme į sekretariatą 35, į 35 klausimą. 2011 metais buvo 44 mūsų nariai pateikė. Mm, deklaracijas, teikdami, kad gali būti, jog jie, gali, yra galimas interesų konfliktas ir 16 negalėjo dalyvauti e, balsavime ir 10 e, iš tų 16 asmenų negalėjo dalyvauti diskusijose. Mes taikome kitokią e, politiką nuo spalio mėnesį, taigi šios procedūros sugriežtėjo. Ir paskutinės pastabos mes Kaip jau žadėjome parlamentui ir toliau peržiūrėsime savo politikos taikymą šių metų pirmoje pusėje, prateiksime informaciją, e, e, e, nagrinėsime ją valdyboje ir pateiksime jos rezultatus kitais, kitai, kitą pusmetį. Ir glaudžiai bendradarbiaujame su Sanko generaliniu direktoratu, dalyjamės geriausios praktikos pavyzdžiais, kad galėtume kiek įmanoma skaidriau vertinti, išnagrinėti tos interesų konfliktus. Pirmininkas, dėkoju. Jūs gal netaip supratote mano prašymą trumpai kalbėti, bet aš prašiau kalbėti kiek manoma trumpiau. Toliau, Maselfas Laipė, Europos geležinkelių agentūros generalinis e, direktorius. Ačiū pirmininkė. O kalbėsiu labai trumpai, atsakysiu ponėje Lasender. Taip Agentūroje dirba trumpalaikiai ir ilgalaikiai ekspertai geležinkelių srity. Gyvendamos naujos valdymo sistemos. Mums e, reikėjo pakeisti kai kuriuos ekspertus, e, nusamdyti naujus, kurie būtų susipažinę labiau su naujom technologijom. Buvo e, peržiūrėti reglamentai. Agentūra turės pasikeisti. Įgyvendintos naujos valdymo priemonės. Samdėme naujus darbuotojus pakeitėm labai sudėtingą tradicinę žinių valdymo sistemą. Buvo pakeisti da, nauja sistema ir šablonai, kuriuos dėgia tie, kas išėjo iš darbo. Nauja sistema veiks 10 metų ir jei per 10 metų nebus naujo reglamento, tai reikės e, e, pereinamųjų e, priemonių. Antraip turėsime sistemą, kuri negalės veikti. Dabar įgyvendinama esminė procedūra, pritartumėm pasiūlymams, jog reikia užtikrinti administracinės procedūras agentūrose, kurios atitiktų agentūrų dydį, turimus išteklius. Norėtų, norėčiau padėkoti kolegai už puikų pristatymą. Mūsų agentūroje veikia pakomitečiai ir kelis metus, bent tris met, kartus per metus tikrinamos procedūros yra komitetuose atstovaujama ir valstybėm narėm ir nuolat e, yra stebima, kaip įgyvenama biudžeto procedūra. Toliau ES pagrindinių teisų agentūros atstovas Molton Kerum. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti tokiam svarbiam keitimės nuomonėm, tai vertiname. Mėginsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, norėčiau patikinti pranešėją, taip pat ponę Makovei, jog pas mus puikiai darbinė aplinka Vienoje. Tai atsispindi ir mūsų gerovės tyrimas atliekamuose kas 2-3 metus. Ir turėčiau pasakyti, jog kolegos labai patenkinti darbo agentūroje vienoje Tačiau e, yra vienas e, kitas konfliktas, kurį reikia spręsti. Buvo pradėtos dvi priekabėjimo procedūros per pastaruosius penkerius metus ir e, keliais atvejais priekabėjimo atvejai nepasitvirtino. Pone Mokovė uždavė klausimą apie procedūros anonimiškumą spa, e, rugsėjai e, teismui priemus sprendimą galiu patikinti, kad nemiškumas užtikrinamas yra. Agentūra įdėkė labai sudėtingas kovos su priekabėjimu procedūras. E, privalomai mokomi visi visų lygių darbuotojai ir taip toliau ir panašiai. Tad šitą klausimą, šitą klausimą mes žiūrime labai rimtai. Antrojų klausimų dėl informavimo dėl skundų. Aštuntaisiais buvo konkretus atvejis, tai nagrinėjo Olafas. Byla e, buvo baigta, tolesnių veik... E, uždaryta, e, nutraukta, tolesnių veiksmų nesimta. Per keliarius metus buvo pranešta apie e, kelis e, atvejus. Tai nagrinėjo ir audito rūmai, ir mūsų e, vidaus audito tarnyba, kartais abi šios institucijos, kartais viena iš jų. Ir visais atvejais buvo patvirtintas e, teisėtumas ir jog pažeidimų nebuvo dėl e, bendro informavimo arba e, skund, dėl skundų. Agentūra čia laikosi darbuotojų reglamento ir vyko pas mus vidinės diskusijos. Rugsėjį gruodį tai buvo aptarta ir administraciniai valdyboje buvo kalbėta apie tai, kaip labiau e, išplėtoti e, informavimo arba skundimo e, sistemą. Tai labai svarbus elementas agentūros darbe. Turime turėti patikimą skundų sistemą. Vyko neoficialus konsultavimasis pagal 110 straipsnį, e, tai e, inicijavo komisijos tarnybos ir administracinė valdyboje e, gruodį buvo nuspręsta nutraukti konsultacijas ir toliau laikysimės komisijos gairių dėl, dėl skundų, kurios buvo patvirtintos pernai gruodžio 9. Iš esmės tos gairės kur kas detalesnės yra negu darbuotojų reglamento nuostatos. Tad tokiu būdu turime pakankamai sudėtingą sistemą skirtą ir kovai su priekabiavimu, e, ir e, skundams. Ir tai labai atidžiai stebi ir mūsų vykdomasis komitetas, ir, ir e, vadovai. Ir baigdamas. Uh, norėčiau pasakyti, jog džiaugiamės puikia audito rūmo ataskaita. Galiu informuoti, jog jau įgyvendiname visas rekomendacijas e, kurias pateikia mūsų vidaus audito tarnyba. Dėkui. Floor... Prieš sutikdama žodį ponui Sprengeriui, komisijos atstovas Manfred Graf norėjo pateikti trumpų pastabų. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija buvo paminėta keletą kartų ir dėl to manau, kad mums reikėtų išsakyti ir savo poziciją, bet pabrėšiu, kad nekalbėsiu apie interesų konfliktą, kadangi tai bus kitas darbo atverkės punktas. Kalbant apie Ayala Sender e, klausimą dėl e, biudžeto patvirtinimo procedūros, e, kelio gairių plano 86 punktas nurodo e, aiškes agentūrų ir komisijos e, kompetencijos ribas. Šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad e, kelio gairių planas yra numatęs ir iš ankstinio įspėjimo sistemą, kuri leidžia komisijai E, prisimti e, įgaliojimus iškilus kažkokių tai rimtų e, abejonių ar pavojų, kad gali būti pažeidžiamos nuostatos, sutarčių nuostatos ar panašiai imtis priemonių. Ir mūsų veik, vaidmuo šiame kontekste, aišku, sustiprėja. Ir aš taip pat labai dėmiai klausiausi išsakytą susirūpinimą iš narių pusės dėl, e, ir taip pat iš ponos Prengerio ir kitų vykdomųjų direktorių pusės dėl e, biudžeto e, struktūros ir sąskaitų, buhalterijos ir panašiai. Mes visi norime pradėti dialogą su visomis agentūromis ir įvertinti, kokios yra galimybės uh, E, siekiant padėti jums iš, e, sutaupyti lėšų, taikant e, masto ekonomijos principą. Atsakingas komisaras ir atsakinga generalinis direktoratas taip pat svarsto šį klausimą. Ir dėl darbuotojų įstatų mes, dar, mes turime 110 straipsnį, kuriuo dabar galime remtis ir komisija gali e, arba priimti, arba atmesti pasiūlymus iš agentūrų pusės. O dėl naujo, naujojo um, darbuotojų statuto reikia išsiaiškinti, ar išsakyti tos abejonės ir susirūpinimas yra e, verti dėmesio, ar juos verta būtų apsvarstyti. Mes tą dar galvosime ir svarstysime. Uh, Pirmininkas, ačiū už paskutinės išvadas ir pastabas. Dabar ponas Sprenger. Ačiū, kai sutikau su tinklo koordinatoriaus vaidmeniu, tai negalėjau numatyti, kad man teks pateikti apibendrinančią nuomonę. Tai nėra labai gera pozicija. Aš norėčiau uh, kai ką paaiškinti, ne viskas yra taip paprasta. Papra, paprasta. E, 2008 metų rudenį buvo pradėtas e, konkursas dėl paslaugų pirkimo, o agentūra, mūsų agentūra buvo įsteigta tik 2005 metais, taigi veikėme tik tai trejus metus. E, E, už projektus atsakomybė buvo padalyta tarp keturių smulkių skyrių. Ir dėl to ne visiškai tiksliai buvo įvertinti mūsų poreikiai informacinių technologijų srityje. Ir darbuotojai parengė apitikslę samatą, o kontrakte, kontrakto pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad minimali suma bus 3 milijonai eurų. Kontraktas buvo pasirašytas vėliau, 2009 metais, balandžio mėnesį, ir viršutinės sumos nebuvo nurodyta. Kai aš 2010 metais perėmiau direktoriaus pareigas, keturi skyriai E, pirko paslaugas pagal tą kontraktą, bet ne vienas iš jų nebuvo e, tikras, kokia yra bendra kontrakto suma. Ir kontrakto galiojimas laiko prasme buvo nustatytas, bet nebuvo nustatyta išlaidų e, riba. Aš supratau, kad situacija neoptimali ir 2011 metais pradėjau procesą centralizuoti IKT paslaugas į vieną skyrių. E, vėliau vienas iš mano vadovų e, nustatė šitą problemą susijusią su IKT kontraktais. Buvo paskelbtas naujas konkursas ir buvo nustatyta viršutinė suma 9 milijonai eurų. Užtruko laiko kol buvo atlikti reikiami skaičiavimai susijusių sutarčių ir paaiškėjo, kad pagal tą pagrindinį kontraktą buvo nupirkta paslaugų už daugiau kaip 10 milijonų eurų. Ir akivaizdu, kad mūsų situacija buvo e, labai prasta. Aš įpareigojau vieną iš savo pavaldinių paskelbti naują konkursą ir nustačiau, kad tai yra vienas iš mūsų uh, organizacijos prioritetų, bet užtruko iki praeitų metų, kol buvo pasirašyta nauja sutartis. Ir aš iki to laiko turėjau pasirinkti, ar naudotis mm, esamų kontraktų, nepaisant pažeidimų, ar atsisakyti tam tikrų e, informacinių technologijų paslaugų, kurios yra būtinos. Pavyzdžiui, komisijos ankstyvo įspėjimo sistemai arba keitimuisi e, informacija apie pacientus ir tas sustabdymas užtruktų maždaug pusę metų. E, iš karto apie situaciją buvo informuoti audito rūmai ir komisija. Viskas buvo labai skaidru. Aš audito rūmams pranešiau, kad šita situacija buvo nustatyta, nustatyta tik tai prieš kelias dienas. Koks būtų jūsų patarimas, kaip pasielgti tokiu atveju? Aš pranešiau jiems, kad nusprendžiau centralizuoti įkata paslaugas, kad e, nusprendžiau paskelbti naują konkursą, sudaryti sutartį ir nusprendžiau E, apgailę staudamas nusprendžiau patvirtinti tuos e, kontraktus su pažeidimais. Tai buvo mažiausia blogybė. E, vėliau tokie veiksmai nebuvo daromi. Nuo praeitų metų yra vienas IKT skyrius, kuris į mūsų agentūrą atvyko dirbti. Anksčiau jisai dirbo Prancūzijos vyriausybėje. Taigi klaidų buvo padaryta, už tai norėčiau atsiprašyti ir dėsime visas pastangas, kad tai ateityje nepasikartotų. Dabar keli žodžiai apie agentūrų tinklą. Teoriškai jam vadovauja direktoriai, tačiau pasakysiu visiškai atvirai jums. Realų darbą atlieka kiti žmonės. Ir aš noriu dabar padėkoti savo pagrindiniams patarėjams, taip pat e, štai čia sėdintiems žmonėms, mano kolegoms, kurie atlieka pagrindinį darbą su agentūromis. Aš paprašysiu kolegės šiek tiek papasakoti apie tinklą. Ačiū ponas Springeri ir dėkoju Jums, pirmininkė. Reikėtų atsakyti į kelis klausimus, kuriuos uždavė e, pranešėja ES agentūrų tinklas. Tai tam tikra koordinavimo platforma, ji taip pat skirta keistis informaciją ir susitarti dėl bendro intereso klausimų manytume, kad tinklas sustiprina ES agentūrų bendrą balsą ir taip pat skatina gerą valdyseną. Tinklo tikslai yra labai konkretus, bet aš dabar jų neaptarinėsiu. Reikia pažymėti, kad pastaraisiais metais, ypač stebėdami tarp institucinės darbo grupės darbą, mes sugebėjome padidinti tinklo vertę ir naudą. Kaip mes įsivaizduojame tinklą ir kaip jūs turbūt įsivaizduojate, tai agentūrų direktorių tinklas. Tačiau agentūrų direktoriai puikiai suvokia, kad patys visų darbų netliks. Todėl yra sukurti šeši patinkliai. Administracijų vadovų patinkliais, teisinis, komunikacijos vadovų, informacijos vadovų patinklis, IKT, e, finansinės apskaitos ir naujausias tai veiklos rezultatų patinklis. Ir kitame agent, struktūrų vadovų sustikime bus aptarta, ar neverta įsteigti septinto patinklio, tai būtų mokslinių rekomendacijų agentūrų patinklis. Pakalbėkime apie e, in, e, tarp institucinės darbo grupės agentūrų gyveninimą arba apie kelio gairių planą Agentūrų tinklas jau įgaliojo kelis patinklius parengti įgyvendinimo gairias, taip pat e, atlikti tam tikrą darbą kartu su komisija. Mes dirbame ranka rankon su komisijos sekretorietu, ruošiamės, planuojame tų nuostatų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, šią savaitę vyko konstruktyvus susitikimas su patinklių pirmininkas, taip pat su koordinavimo trejatu. Mes norime peržiūrėti kelio gairių planą ir planuoti galimas bendras veiklas. Tai yra tas veiklas, kur agentūros gali teikti paramą kitoms institucijoms. Žodžiu, stengiamės dalytis darbų naštą. Vis dėlto audito rūmai teisingai pastebėjo, kad agentūrų Atsižvelgiant į auditorumo rekomendacijas, mes mm, dalyjamės darbų naštą tinkle, mažinsime tinklo sekret, sekretoriatą, bet mes pasiruošę aptarti ir kitas galimybės, kitus pasiūlymus, kaip galima būtų sustiprinti tinklą. Porą atsakymų. E, buvo paklausta apie lėšų perkelimą. E, kolega iš EMA atsakė išsamei tą klausimą, aš jam pritariu. Labai svarbu suprasti, jei mes vykdome tam tikrą sutartį, mes norime būti tikri, kad paslaugų teikėjai duoda kokybę. Ir man lengviau apmokėti sąskaitą metų pabaigoje. Galėtau, galėčiau apmokėti sąskaitą pabaigoje ir užsidėti pliusiuką, bet jeigu aš matau, kad paslaugų teikėjas neduoda kokybės, aš specialiai perkeliu, e, numatau apmokėjimą už paslaugas vėliau. E, kitas klausimas, pono Brandė klausimas. E, ACDC agentūra atsižvelgia į audito komiteto rekomendacijas, tačiau ne visada kiekvieną rekomendaciją pavyksta įgyveninti tais metais. Aš taip pat dėl to Coffee Gate noriu paminėti, kad ne tik apie kafą, bet ir apie sausainius ėjo kalba. Na, mes maitinimo paslaugas perkame iš šalies ir dėl to tai komplikuoja reikalus. Na, turbūt čia tokie buvo svarbiausi užduoti klausimai. Dabar, jeigu reikės, atsakysiu į kitus. Network. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mm, tinklo atstovui, kadangi parlamentų iš tiesų yra labai naudinga turėti žmonių, su kuriais galime aptarti bendro pobūdžio klausimus ir e, koordinuoti savo darbus su e, agentūromis. Turėjome tikrai labai daug klausimų, bet dėl laiko trūkumo turiu baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir nebeklausiu paklausiu ir pranešėją, ar jis norėtų trumpai pakalbėti, ir galbūt audito rūmų atstovas, tačiau suteiksiu žodį tik tai porai minučių. Prašau, ponė Rosa. Porą minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų yra sudėtinga e, susikoncentruoti, tik, kai skirtos tik porą minučių Aš mielai būčiau atsakęs į visus užduotus klausimus, kuriuos, e, kurie buvo tiesiogiai ir netiesiogiai susijęs su audito rūmais. E, kas dėl ECDC, direktorius, manau, labai išsamei pristatė situaciją. Vaistų agentūra. Pastabos buvo pateiktos 2012 metais pirmą kartą, na, bet aš čia nekalbėsiu plačiai apie tai. Trumpai tik norėčiau pasakyti, kad e, atsakysiu į porą bendro pabudžio klausimų. nes jie, ko gero, dominavo šią diskusiją. Parlamento narių pastabos dėl perkeliamų lėšų ir administracinių išlaidų proporcingumo. Pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje. 287 e, finansinio reglamento straipsnis nurodo, jog audito, e, atsiprašau, finansinio e, finansinės apskaitos ir sask, sandorių proporcingumas, tai yra tų išlaidų proporcingumas turi būti išlaikytas. Jeigu apskaita vykdoma deramai, teisingai, ir e, galima tinkamai įvertinti ir suprasti e, atliktus veiksmus, tuomet mes pateikėme teigiamą išvadą. Reiškia, jog yra prašoma tam tikrų lėšų, kad būtų padengtos, e, kompensuotos tam tikros išlaidos. Ir jeigu viskas yra, vyksta pagal visas nustatytas taisyklės, tuomet jokių problemų. Tačiau gali būti, kad kartais perkeliamos lėšos dėl to, kad e, nesilaikoma kažkokių e, apskaitos standarto, pavyzdžiui. Prisimami įsipareigojimai, kuriems netaikomos išimtis. Jeigu perkeliamos pernelyg didelės lėšos, pernelyg didelės sumos, tuomet tai jau tampa problematiška. Nepasiekiami kažkokie konkretūs tikslai, tuomet mes prisimame kritinę poziciją. Žinoma, direktoriai turi pateikti savo paaiškinimą, priklausomai nuo agentūrų dydžio, jų uždavinių, vyksta veiksmai, kurie, ar veikla, kurie išsitęsia per keleto metų laikotarpį, na, bet mes į visą tai atsižvelgiame. Pirmininkas, atsiprašau, turiu ir kitų e, klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti. Ir jūs visi turbūt skirtingai suprantate, kaip e, suprantate laiką. Viena minutė yra vienu, viena minutė. Ir pabaigs e, dabar pranešėjas, nes antrąjį darbo tarvės punktą noriu pabaigti svarstyti būtent pusę pirmos, lygiai pusę pirmos, pusę pirmos aš išeisiu iš šios salės. Aš E, Priešingų atveju, ne, jeigu užsitęsite, tuomet nebus kam pirmininkauti. Taigi suteikiu žodį pranešėjui. Man nereikia jokių galutinių baigiamųjų išvadų. Aš e, turėsiu pranešimo projektą, kurį pateiksiu komitetui, turėsim pakankamai laiko apsvarstyti tarpusavyje e, mano pranešimą ir tuomet turėsiu galimybę pateikti ir galutinės išvadas. Pirmininkas. Dėkoju. Baigiame svarstyti pirmąjį punktą. Ir audito rūmų, rūmams galima pateikti klausimus raštu. Aš tikiuosi, kad į juos bus atsakyta. Taigi dėkoju. Dėkoju visoms agentūroms, visiems agentūrų atstovams ir dabar skelbiu, jog pradedame antrąjį darbo atvarkės punktą svarstyti. Keturių agentūrų atstovai turi likti čia. Tai yra CEPOL, EASA, ECHA ir EIA. Tai keturios agentūros. Taigi, pradėsime svarstyti kitą darbo atvarkės punktą. Pranešėja yra ponia Ines Ajala Sender. Audito rūmų vardu kalbės Igors Liudbors. Norėčiau paklausti pranešėjos, ar ji e, nori pradėti pasisakymų šią diskusiją, kažkokias žanginės pastabas pateikti. E, Ačiū pirmininkė. Geriausia būtų iš karto žodį suteikti ponui Liudbaršui. Vis dėlto norėčiau priminti, jei bus prašoma susitikimo agentūrų, anksčiau prašyčiau agentūrų neatsisakyti susitikti su audito rūmais. Na, Manyčiau, kad direktoriai agentūrų privalo kalbėti su audito rūmais, jei tai gautas prašymas yra. Kalbant apie interesų konfliktus, esame apie tai anksčiau kalbėję, esame kalbėję apie tai ir kai buvo tvirtinam, tvirtinamas agentūrų biudžeto vykdymas. Uh, Ir Europos parlamente labai domina šitas klausimas, vyko puikios diskusijos su auditorumais komisija, kalbant apie tinkamų taisyklių nustatymą, sistemos sukūrimą, mm, kurios e, sistema, kuri būtų taikoma visom agentūrom, nors agentūros e, ir skiriasi, reikia žinoma atsižvelgti į jų skirtumus. nes e, kyla rizika dėl ryšių su pramonė, e, dėl to, kokie jų įgaliojimai yra. Visa tai siejasi su pramoniniais interesas, kadangi e, būtent toks, to, to, tokie įgaliojimai yra suteikti agentūroms. Ir E, jos turi parengti taisyklės taikomas tokiems svarbiem dalykam kaip e, maisto e, sauga, transporto sektoriaus sauga, brandolinė sauga. Visi tai labai svarbus dalykai šiandieniniam pasauliu, visą tai labai sudėtinga, kyla didelė rizika, todėl labai gerai, kad auditorumai nusprendė parengti uh, specialią ataskaitą, kurioje būtų kalbama apie tokį labai e, apčiuopiamą klausimą - interesų konfliktus. Ir norėčiau e, pridurti, jo kai kurių agentūrų direktoriai ėmėsi šito klausimo. Ir mano nuomonė, ir mano frakcijos nuomonė kyla uh, tam tikro nerimo, kai kalba eina apie ryšį tarp mokslininkų ir e, pramonės, tarp ekspertų ir pramonės. Nes aišku, yra labai dideli interesai susiję su rekomendacijom e, teikiamo mokslininkų. Taigi išgyvename lemiamą akimirką, svarbu Europos Sąjungos institucijos, ypač uh, nes agentūros, kuriuom tenka ypatinga sudėtinga e, e, misija, e, svarbu, kad jos tai atsižvelgtų, nes misija labai svarbi visuomenės akise, todėl svarbu šį klausimą spręsti. Tad prieš tai, kai jūs suteiksite žodį ponui Liubašui, norėčiau pasakyti, jog komisija yra sukūrusi sistemą skirtą savo uh, pareigūnams, savo darbuotojams. Ir e, čia kilo ir tam tikra kontroversija ir gan visai nesenai, nes e, komisijos nariui buvo suteikti įgaliojimai ir kartais galimi yra interesų konfliktai tarp e, europinių institucijų ir nacionalinių institucijų, nesvarbu, tai būtų viešosios institucijos viešoji administracija. Ar, ar tai būtų e, interesų konfliktai su valstybėm narėm. Tad tie aspektai svarbus ir e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, kai kuriuos žiniasklaidos pranešimus, kad E, Panas Liudbašas e, buvo labai nekantrus, norėjo, kad Europos parlamentas perimtų e, ataskaitos išvadų svarstymą ir norėčiau ponui Liudbašui pasakyti, jog praeitą ataskaitą parengus auditorumams Europos parlamentas turėjo tam tikrų lūkesčių. Na, apriektis tada buvo gan ribota, bet turbūt reikėtų dabar tą istorijos puslapį užversti. Ir e, norėčiau paminėti kai kurios aspektus, kuriuos jau minėjo ponas Gerbrani, kalbėdamas apie savo pranešimą dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Komisija ir agentūrams dirbant bendram e, labui, norėčiau paminėti, jog reikėtų pasinaudoti vasario mėnesio klausimo rezultatais. Ačiū. Dar yra 30 minučių. Ir jums pasakysiu, kaip viskas vyks. Penkios minutės audito rūmams, po to bus galimybė pateikti klausimus. Kiekvienas narys galės pusantros minutės teikti klausimus, tuomet agentūros galės atsakyti ir po 12.30 užbaigsiu posėdį. Audito rūmai, penkios minutės, prašau. Uh, much, uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu paaiškinti, kodėl e, teismas pasirinko šitą temą ir kokie mūsų tikslai. 2011 m. pavasarį parlamentas paprašė rūmų atlikti išsame analizę, kaip agentūros vykdo valdymą ir ar yra interesų konfliktai. Mes ištyrėme pastarųjų metų keletą atvejų, taip pat ir tų, kurie buvo nušviesti žiniasklaidoje apie agentūras. E, rūmai pasirinko keturias agentūras - Europos aviacijos saugumo agentūrą, Europos cheminių medžiagų agentūrą, maisto saugos agentūrą ir vaistų agentūrą. Pabandėme atsakyti į keturis pagrindinius audito klausimus ar tos agentūros tinkamai valdė interesų konfliktų situacijas ir ar yra tinkamos politikos ir procedūros skirtos interesų konfliktams valdyti ir ar agentūros tinkamai gyvendino tas politikas ir procedūras valdydamos interesų konflikto situacijas. Mes taip pat norėjome pateikti išvadas ir rekomendacijas apie tos klausimus. Audito pradžioje reikėjo nustatyti du, du parametrus. Kas yra interesų konflikto situaciją. Čia mes pasitelkime EBPO gairių apibriešti. Taip pat reikėjo nustatyti minimalius reikalavimus. Pavyzdžiui, reikalavimus nepriklausomumui ir skaidrumui. Čia mes taip pat pasitelkėme EBPO gairias, tai yra tam tikras tarptautinis matas, kurio galima vadovautis šitoje srityje ir pirmininkė. E, kadangi jūs šiandien prašote kalbėti trumpai ir e, trumpai apie šitą temą kalbėti būtų labai sudėtinga. Aš dabar norėčiau aptarti tai, ką mes nustatėme. Mes koncentravomės į politiką ir procedūras, kurias vykdo ES agentūros. Rūmai išsiaiškino, kad nėra išsamaus nuoseklaus reglamentavimo, kuris užtikrintų e, konfliktų, interesų konfliktų išvengimą. Ir toksai reglamentavimas nėra nuosekliai taikomas agentūroms. Kalbant smulkiau, išsiaiškinome vaizdą, kuris nėra nuoseklus rūmai nustatė, kad ne viena iš pasirinktų agentūrų nevaldo tinkamai tokių situacijų. Pažeidimų mastas ir tipai skiriasi. E, Visą tai galite išsiaiškinti mūsų pranešime, tai 89 paragrafas ir taip pat trečiasis bei ketvirtasis priedai. Konkrečiai, rūmai išsiaiškino, kad EMA tai yra vaisto agentūra ir EFSA, turi labiausiai išplėtotas procedūras, mm, kurios skirtos valdyti interesų konfliktus. Kita vertus, cheminių medžiagų agentūros politika ir procedūros yra neužbaigtos, netinkamos ir netikslios. O Europos aviacijos saugumo agentūra tokių politikų ir procedūrų iš viso neturi pirmininkė, aš galėčiau tęsti labai detalę ataskaitą, tačiau man liko tik tai minutė. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką. Rūmai pateikė kelias rekomendacijas, mūsų pranešime tai galite perskaityti, tai yra loginės išvados. Šiandieninė diskusija Ir kaip ponė Sender minėjo anksčiau, šita diskusija vyko, kalbant apie biudžeto įvykdinimą. Tai ketvirtasis darbo tvarkės klausimas buvo. Jūs pasikalbėjote su agentūrų atstovais. Komisija yra parengusi E, vadinamai kelio gairių planą. Jo įgyvendinimas priklauso nuo valios, nuo ambicijų. Aš manau, kad e, patobulinimams vietos dar yra. Paskutinė pastaba. E, auditas buvo atliktas 2011 m. spalio mėnesį, taigi tik iki to punkto Mm, audito rūmai gali pateikti išvadas. Galiausiai aš noriu padėkoti agentūroms už bendradarbiavimą ir, ir konstruktyvumą, nes tai palengvino audito darbą. Tiesa, buvo tam tikras netitikimas tarp lūkesčių ir tarp to, kada rūmai sugebėjo pateikti savo ataskaitą, tačiau tai ne šiandieninė tema. apgailestauju, kad vis dėlto viršėjau kalbėjimo laiką vieną minutę ir dėkoju Jums uždėmesį. Ačiū, dabar prašysiu pasisakyti mm, parlamento narių. Pirmą ponę Makovėjį vieną minutę. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Bet prašyčiau suteikti man tris minutės, kadangi, ponė pirmininkė, kadangi Aš kalbėsiu ir ponios Veronik Matijų vardu. Ji yra šešėlinė pranešėja. Pirmininkas, noriu Jums paaiškinti, po 12.30 aš tikrai pabaigsiu posėdį, kadangi man kitoje vietoje reikės sakyti kalbą. Taigi prašyčiau laikyti skirto e, laiko. Jeigu mums reikės dar papildomų diskusijų, aš jas įtrauksiu į darbo atvarkę, mes šį klausimą apsvarstysime kitą kartą be to mes jį jau esame ir praeitie įsvarstę, taigi prašyčiau laikytis e, skirto laiko. Prašome pradėti ir pasistengime užbaigti viską. Gerai, pradėsiu nuo savo pasisakymo. Vienas, kaip vienas iš agentūrų direktorių uh, man pasakė praėjusiais metais, e, kas e, pasikeitė, kaip yra svarstomi tie interesų konfliktai e, privataus, ir, privataus ir viešojo sektorių partnerystė yra tikrai vis labiau glaudi ir mums reikia stengtis tinkamai valdyti interesų konfliktų, konfliktus. Mes negalime jų ignoruoti, negalime uždrausti iš išorės, mums reikia tiesiog tinkamai juos valdyti. E, tai yra ypač aktuarus klausimas tokioms agentūroms kaip EASA, EHA, EFSA e ir EMA. E, kadangi jo, dėl, pagal jų misiją jos yra priverstos bendradarbiauti su pramonė. E, Tačiau ne tik tai e, agentūrose, bet ir institucijose kyla tokių interesų konfliktų, taigi tai yra visiems aktualus klausimas. Dabar dėl konkrečių agentūrų. Pirmiausia, Europos, atsiprašau, audito rūmų išvadų. Jis parengė specialiai ataskaitą 2011 m. spalio mėnesį, kokios buvo pataikomos procedūros ir e, jos nebuvo atitinkamai įvertintos ir man kyla klausimas, ar auditorumai dar ketina papildomai įvertinti tas, e, e, tų, e, tose agentūrose taikomų procedūrų tinkamumą ir ar audito rūmai įvertins, ar audito rūmų rekomendacijos buvo tinkamai įgyvendintos, kalbant apie konfliktų, interesų konfliktų valdymą. 2012 e, rūpiučio mėnesį. E, e, Europos cheminių, vaistų, cheminių medžiagų agentūra pritai, pritaikė Elgesio kodeksą ir man įdomu, ar jisai yra tinkamai įgyvendinamas, ar buvo atlikta kokie nors tyrimai, ar buvo imtamas, imamas į kokiu nors priemonių konkrečių ir panašiai. Uh, Europos maisto saugos agentūra, taip pat e, jai svarbu šitie klausimai. E, klausimas taip pat kyla, kodėl e, darbuotojai ne, ne, neužpildė interesų deklaracijų. Aš turbūt man skirtas laikas baigėsi ir ponios Matijo vardu dar norėčiau pakalbėti. Jos čia nėra, dėl to jinai man liepia perskaityti jos pasvarstymus. Visų pirma, egzistuojančios e, interesų konfliktų valdymo taisyklės yra įgyvendinamos, tačiau jos, jomis net nėra užkertamas kelias kitiems galimiems interesų konfliktams. Dėl to reikėtų aktyviau vertinti, tikrinti informaciją ir, e, pavyzdžiui, tinkamai vertinant pateikiamus e, gyvenimo prašymus ir panašiai. Agentūros taikomos taisyklės nėra įgyvendinamos veiksmingai. Reikėtų sukurti bendrą e, tokių veiksmų kultūrą institucijose, kad būtų užkirstas kelias gali, tokių interesų konfliktų e, apskritai potencialoje ateityje. Agentūros turėtų taikyti e, taisyklės, kurios jų yra prisijimamos Ir tačiau dėja auditorumų išvadose yra teigiama, jog ne visuomet tų taisyklių laikomasi ir dėl to e, reikia sudaryti galimybę valdyboms e, atitinkamai blokuoti sprendimus, kurie gali daryti neigiamos įtakos e, agentūros veiklai. Reikėtų ir aiškesnių ES lygmens teisinių nuostatų, kad būtų galima e, aiškiau reglamentuoti interesų konfliktų valdymą e, agent, nepriklausomai nuo agentūrų darbuotojų lygmens. Ir pabaigoje norėčiau pateikti klausimą maisto saugos agentūrai. Ar valdybos nariai balsuoja atvirai, jei, kai sprendžia dėl e, pirmininko. Ir atsakymas buvo, kad jie balsuoja viešajame posėdyje. Man tai nėra atviras balsavimas, man tai yra du skirtingi dalykai. Gal jūs galite paaiškinti, ar tai yra, ar, tai, ar kai jūs balsavote dėl savo pirmininko ar direktoriaus, tai buvo atviras balsavimas ar, ar slaptas. Pirmininkas, daviau jums keturias su pusę minutės. Dabar Edith Herzog. Short, uh, like... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Viena nedidelė pastaba ir klausimėlis. Pastaba mano frakcija labai teisi buvo per praeitų metų procedūrą, kad pirmiausia reikia taisyklės patvirtinti, o po to reikės taikyti. Ir toks požiūris buvo labai teisingas ir biudžeto kontrolės komitetas turėtų laikytis. Būtent tokio požiūrio mes neteisėjas turėtumėm būti ateityje ir tai svarbu pabrėžti ir šiame posėdėje. Klausimas auditorumams. rūmams ataskaitoje patvirtinama, kad e, e, trūkumų yra, reikės dirbti tuo klausimu, tačiau mano klausimas toks. Ar manote, kad tai būtų naudinga, jei taip, kada ir kaip, e, kokios taisyklės turėtų būti, e, kokie jų taikymos rytis būtų, ar, ar visos agentūros, ar kai kurios agentūros, kitos e institucijos, ar komisija, ar parla, galbūt netgi parlamentas, nes tas pats interesų, interesų konfliktas gali paliesti ir komisiją, ir parlamentą. Tad kokios taisyklės turėtų būti, kokie jų taikymos rytis, kuriuom institucijom ir kada tai bus kelbiama viešai nes e, manau, kad kai jos patvirtintos bus, jos turi būti viešos, kad būtų galima tai tinkamai taikyti. Tai labai svarbu ir būtent tokia tvarka. Dėkui. Ačiū, daugiau niekas neprašo žodžio, dėl to pirmiausia agentūrų atstovams suteikiu žodį, po to komisijos atstovai, po to auditorumams. Misijoje Gudu iš EASA, prašau. Posible à deux minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, je voudrais signaler qu'aucun conflit. Uh, uh, jog auditorumo ataskaitoje neįvardyta jokių kon, uh, interesų konfliktų mūsų agentūroje antra. Dabar mes peržiūrėme savo el, elksenos kodeksą ir atsižvelgėme į visas auditorumo pastabas, sakytas audito metu, tad iš tiesų dabar jau vykdome visus e, auditorumų reikalavimus. Tačiau, žinoma, e, pakartotinio audito metu auditorumai galės tai nustatyti iš naujo. Kalbant apie gyvendinimą, vykdomasis komitetas paskelbė savo interesų deklaracijas Liepos mėnesį, kalbant apie na, jautrius postus, tai Visi vadovai užpildė e, interesų deklaracijas, visą tai buvo patikrinta ir prireikus etikos e, komitetas ėmėsi veiksmų. Kitaip tariant, mes padarėme daugiau negu kad griežtai reikalaujama taisyklėse. Vi, visi darbuotojai dalyvaujantys sertifikavime užpildė interesų deklaracijas. Taip pat norėčiau paminėti, jog praeitie e, taikėme dviejų kolegijų požiūrį Ir tokiu būdu buvo galima užkirsti kelią interesų konfliktams ir vidui, e, ir e, iš išorės. Taigi e, sprendimų dėl sertifikavimo atskiri asmenys negalėjo priimti. Bet to, kas svarbu plačiai visuomeniai, tai tai, jog aviacijos sertifikavimo procedūra yra prižiūrima iš išorės kitų institucijų. Tad e, manome, jog dabar užtikriname e, atikti, atitikti, kaip kad reikalauja audito rūmai ir tikimės, kad tai audito rūmus tenkins. Ačiū toliau, ponas Mas. Pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu, nes apie biudžetą kalbant mes jau aptarėme tuos veiksmus, kurių ėmėsi Europos cheminių medžiagų agentūra. Iš tiesų, mūsų agentūra viena iš jauniausių čia maždaug tris metus. Ji veikė, kai buvo atliktas tas auditas. Nuo to laiko mes kruopšiai dirbome su šiuo klausimu, dirbo daug kolegų ir glaudžiai bendarbiavome su valdyba. Manau, kad padaryta daug pažangos nuo to laiko. Manau, kad dabar užtikrintas tinkamas lygis. Bet tai ne pabaiga, mes nuolat sieksime pagerinimų. Labai svarbu dirbti su kitais kolegomis, su agentūromis. Aš dėkingas EMA ir EAS agentūroms už apsikeitimą patirtimi. Lauksime gairių. Jos padės mums dar labiau suderinti praktiką. vienas klausimas buvo paminėtas, reikia įvairių taisyklių ir procedūrų, tačiau dar geriau yra sukurti tam tikrą kultūrą, suvokimą e, darbuotojams ir komitetų nariams, kaip išvengti interesų konfliktų. Šitos kultūros sukūrimas yra labai svarbus dalykas, aš tai noriu pabrėžti. Ačiū. Toliau ponė Hesler, EFSA e agentūros vardu. Du klausimai išduoti man. Vienas apie statistiką. EFSA 2012 metais mes peržiūrėjome 6800 e, interesų deklaracijų ir nustatėme, kad 272 atvejais yra galimas interesų konfliktas ir ten tų ekspertų mes neįtraukėme. E, nustatėme vieną procedūrą, kai ekspertas pažeidė pasitikėjimą ir tas ekspertas atsistatydino ir mes peržiūrėm, peržiūrėme visus atvejus, su kuriais dirbo tas ekspertas. 28 darbuotojai paliko EFSA, 4 perėjo dirbti į privačias organizacijas, Tik tai viena iš jų yra susijusi su EFSA kompetencija, tačiau tai ne, ne, ne ta pati sritis, su kuria tas asmo dirbo EFSOje. Žodžiu, tai maisto įmonė, bet jinai niekaip nesusijusi su tuo darbu, kurį tas darbuotojas atlikdavo EFSOje. Mes taip pat nustatėme tam tikras sąlygas vienam valdybos nariui, kuris atsistatydino. Mes paprašėme, kad jis nekontaktuotų su EFSOS ekspertais ir darbuotojais, kad neatsirastų potencialus interesų konfliktas. Antras klausimas. Buvo klausima, kaip renkamas valdybos pirmininkas. Teisingai ponia Makrovei pastebėjo, kad viešos sesijos metu buvo, viešo posėdžio metu buvo renkamas e, pirmininkas galėjo dalyvauti stebėtojai, tačiau balsavimas buvo slaptas. E, rinkėjai galėjo savo nuomonę pareikšti laisvai. Uh, Dabar žodį suteikiu EMA atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė turint omenyje Europos e, vaistų agentūrai taikomas teisės nuostatas, ES teisės nuostatas. Ir e, e, mūsų valdymo, interesų konfliktų valdymo procedūros buvo vykdomas visą laiką. Iki šiol mes tikrai dėjome didelės pastangas ir visuomet tas procedūras derindavome su egzistuojančiomis e, politinėmis nuostatomis ES. Ir naujoji Europos e, e, politika, naujoji tokio interesų konfliktų valdymo politika ir procedūros buvo imtos taikyti pastaraisiais metais ir mes stengiamės atsižvelgti į tos pokyčius. Ir, uh, Mes e, pritaik, įdėgėme dar daugiau įvairių skaidrių sistemų, ex ante, ex post kontrolę atlikome ir e, taip pat e, atsižvelgsime į visas auditorumų pateiktas rekomendacijas. Ačiū. Ačiū visiems už tai, kad laikėtės jums skirto laiko auditorumų sąskaita, e, atsiprašau, ataskaita yra pateikta, taigi visi žinome, koks jos turinys. Ir dabar komisijos norėčiau paprašyti pasisakyti ir pirmiausia pateikti klausimą. Audito rūmai rekomenduoja atitinkamos, e, priimti atitinkamus e, naujus, naujas teisės nuostatas ES lygmenių. Ar komisija jau gali pasakyti, kad imasi inicijuoti atitinkamų teisės aktų rengimą? Ir aš pabandysiu kalbėti trumpai, sveikiname auditorumo ataskaitą, ponios Ajala Sender ataskaitą, žinom, remiame tai, kad būtų gerinamas interesų konfliktų e, valdymas ES centralizuotose agentūrose. Kalbėsiu apie pagrindinius patvirtintus dokumentus dėl interesų konfliktų pradėtų veiksmų, tai paminėsiu ir ką toliau darysime. Dėl bendro požiūrio, dėl decentralizuotų ES agentūrų, parlamentas komisija 12 liepą tai bendrai patvirtino. Ir agentūros turi tinkamai iškirsti kelią interesų konfliktams, juos valdyti. Tai turėtų būti tankama mokslinio komitetų nariams, valdybų nariams, tai labai svarbu. 12 gruodį komisija patvirtino kelio gairių planą, čia einama toliau. Interesų konfliktų valdymas ir prevencija yra tarp penkių prioritetų įgyvendinant bendrą požiūrį. Kalbant konkrečiau, tai būtų 34-35 e, e, e, veiksmai. Remsime griežtas, rinksime griežtas taisyklės skirtas agentūrom, konsultuojantis su juom, laikysimės EBPO gairių, atsižvelgsime į lygių galimybių kontrolieriaus rekomendacijas remsimės ir savo auklėmis ir praktiką, tuomet parengsime gairių projektą, aptarsime jį su agentūrom. Gairias numatoma patvirtinti iki 13 pabaigos. Žinoma, teiksime informaciją e, parlamentui apie tai, kas padaryta. Šios dienos diskusijos rodo, kad interesų konfliktų e, rizika labai skirtinga atskirose agentūrose, atsižvelgiant į jų funkcijas, valdymo struktūrą. Be to, pačios agentūros. Pačiose agentūrose um, atskiri postai, atskiros uh, funkcijos uh, E, yra susijusios su skirtinga rizika. Ir čia norėčiau paminėti tai, kas sakė ponas Helleris, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Vis dėlto komisija mano, jog pagrindinis e, principas mūsų apmąstymam šioje srityje e, turėtų būti užtikrinti kuo, kuo didžiausią skaidrumą visais atvejais. Pavyzdžiui, agentūrų tinklalapiuose reikėtų skelbti interesų deklaracijas įvairių susijusių Vilkija, norėčiau pabrėžti, kad komisija ketina labai glaužiai bendradarbiauti su agentūromis šio klausimo. Kaip parodė mūsų šios dienos diskusija, agentūros jau yra surinkusios labai vertingos informacijos, turi patirties, jau įdėgė procedūras ir taip toliau ir panašiai. Mums reikia užtikrinti, kad mūsų darbo e, rezultatas atitiktų gerbiamų e, komiteto narių lūkesčius, tačiau dėlėtų nepamiršti kad e, parlamentas taryba komisija patvirtino bendrą požiūrį ir jame atsižvelgta į tai, kad ES decentralizuotos agentūros yra nepriklausomos institucijos ir todėl joms tenka atsakomybė už tai, e, kaip yra sprendžiami praktiškai interesų konfliktų klausimai. Norėčiau užtikrinti, kad komisija pasinaudos įspėjimo sistema, jeigu bus pagrindas tam daryti. Dėl jūsų klausimą. Manau, jog reikėtų atlikti labai išsame analizę, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip gairės turėtų atrodyti. Ir dabar nenorėčiau pateikti pozicijos, kaip sakiau. Parlamentas bus informuojamas iki 13 pabaigos apie tai, kas buvo pasiūlyta, kas buvo patvirtinta. O nu, čia kalbu apie gairės. Ačiū, gairės, ačiū uždėmesi. Ačiū ponui Graf už atsakymus į klausimus ir dabar kviečiu pasisakyti ponui Liudborš, auditorumo atstovą, atsakyti į užduotus klausimus. Taip pat aš norėčiau paklausti, ar auditorumai svarsto galimybę įvertinti ir kitas agentūras ateityje e, savo specialiosiuose ataskaitose, kalbant apie interesų konfliktų valdymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Makovei klausimas susijęs su galimais tolesniais veiksmais. Kaip jūs girdėjote, dar prieš man pasisakant, Europos komisijos atstovas panas Grafas pasakė, kad yra visa eilė iniciatyvų e, susijusių su kelio gairių planu, e, kurios skirtos būtent interesų konfliktų valdymui. Ir aš manau, kad e, e kaip buvo pasakyta, vis, vis, viskas bus ir toliau plėtojama ir informacija papildoma bus teikiama iki metų pabaigos. Ir aišku, audito rūmai paprastai um, teikia savo specialiasias ataskaitas, bet kai klausėte konkrečiai, kada, aš e, negaliu tiksliai pasakyti. Mums būtų įdomu pamatyti, kaip atrodys naujosios komisijos gairės ir kaip realiai jos bus įgyvendinamos atitinkamų agentūrų. Tai, e, taigi grįžtu prie ponios Makovei klausimo, e, kok, ar ta, tie tolesni veiksmai bus kažkaip toliau plėtojami ir vykdomi ar ne. Taigi, va, tik tiek ir galiu pasakyti. O dėl pono Rusas. E, e audito rūmų aiškus atsakymas būtų tas, jog mes visuomet e, labai dėmiai stebime atitinkamų agentūrų veiklą. O ponios Herco klausimas, ar yra naudinga turėti e, tokias konflikt, interesų konfliktų valdymo taisyklės ir ar jos turėtų būti taikomos E, ir kokio, kokiu mastu jos turėtų būti taikomos. Nemanau, kad šios ataskaitos kontekste būtų galima kalbėti apie tai. Mes kalbame apie taisyklės, kurios yra taikomos e, bendrose, e, bendro pobūdžio klausimams spręsti ir konkrečiose agentūrose, nes specifinės agentūros turi savo specifinių problemų. Ir aš manau, kad E, reikia e, svarstyti tuos klausimus, kurie yra svarstytini bendraja tvarka ir yra specifinių klausimų susijusių su konkrečiomis agentūromis. Ir tokius klausimus būtina spręsti atskirai. Jeigu šią problemą žvelgsime plačiau, ir e, galvosime apie e, ne tik tai decentralizuotasias agentūras, tuomet matysite, jog 10 ir 10 ir 11 rekomendacijoje mes formuluotės labai švelnes pateikėme. Nes kol kas neegzistuoja jokio labai nuseklaus, plataus, e, plačios kažkokios teisinės bazės ES lygmenių tiems klausimams spręsti ir aš nemanau, kad tokio reikėtų. Na, bet galbūt tai yra svarstytinas dalykas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Liudboš už atsa, lai, savalaikį atsakymą ir galutinės pastabas pateiks poniai Ajala, Ajala Sender. Sí, gracias, señor presidente. Le agradezco mucho esta posibilidad. Era simplemente. Ačiū, kad suteikėte man dar kartą žodį. Man belieka padėkoti visiems, kurie čia dalyvavo, komisijos atstovui, ponui Liuvost ir e, norėčiau padėkoti kolegoms, e, parlamento nariams už idėjas. Mm, agentūroms, kurios pasistengia e, pateikti informacijos. Tie, kurie domisi šita tema, tai yra interesų konfliktas, kvieščiau į seminarą vasario 21 dieną. Ekspertai ten turėtų mums paaiškinti kai kuriuos svarbiausius klausimus, nes į kai kuriuos klausimus nebuvo iki galo atsakyta. Dėkoju poniai Sender ir pranešėjai Aš apgailestau, kad man teko mm, skubinti kalbėtojus. Dėkoju direktoriams agentūrų, taip pat komisijos atstovui, o dabar šitą posėdį aš baigiu iki kito sustikimo.